chers collègues je vous propose de reprendre nos travaux parce que sinon nous allons nous laisser déborder euh, par. gerbiami kolegos taigi pradėkime darbą nes kitaip e, mums neliks laiko pagal darbotvarkę dabar būtų penkioliktas darbotvarkės punktas. Atsi, e, kai nagrinėjom Čia jis yra susijęs su ponios Kastelo pranešimu ir tą progą mes surengėme viešai klausimą tema Europos pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. Turime penkis kalbėtojus. Norėčiau visiems padėkoti už tai, kad čia atvyko ir džiaugiuosi, kad galėsime išklausyti jūsų e, ekspertinių žinių. Kiekvienam iš jūsų skirsiu penkias minutės, kad pristatytumėte savo pranešimą, bet prieš suteikdama žodį jums suteiksiu žodį poniai Ema Kostelo. Ji pasakys įžanginės pastabas, padarys įvadą mūsų viešajam klausimui ir ji užduos klausimus, kuriais norėtų ką nors išgirsti iš jūsų. Prašau, ponė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems kalbėtojams, kurie šiandien dalyvauja. Šita programa mums komitete yra prioritetas. Maždaug 116 milijonų piliečių patiria skurdo riziką ES, o 14 milijonų yra žemiau skurdo ribos. Siūlomas naujas fondas vadinamasis FEED fondas, skirtas kovoti su socialiniu skurdu. Siūloma suma yra, e, buvo siūloma 2,5 milijardo, o dabar 2,1 milijardo. Šio klausimo tikslas yra susitikti su NVO atstovais ir išklausyti jų nuomonės apie šį pasiūlymą ir gauti jų pasiūlymus. Tai iš esmės mes klausysimės šiandien, ką jie sako. Interesas didelis, NVO nepaprastai susidomėjo šiuo pasiūlymu. Aš apgailestauju, kad net negalėjome visų priimti ir išklausyti, kurie pageidavo šiandien. Štai turime kalbėtųjų sąrašą ir čia atsispindi prioritetai, problemos, kurias mes norime spręsti, tai yra vaikų problemos, benamiai ir su maistu, apsirūpinimo maistu susijusios problemos. Štai su šitų organizacijų atstovais mes susitiksime. Gerai būtų, kad organizacijų atstovai papasakotų apie dabartinę programą, jos įgyvendinimo patirtį. E, komisija atliko analizę, ir galbūt atstovai turės pasiūlymų dėl patobulinimų šitai programai. Mes su dėkingumu išklausytume. Aš manau, kad mes čia kalbėsimės labai atvirai. Noriu padėkoti ir tų organizacijos toms, kurie atvyko ir tų, kurie negalėjo šiandien atvykti. Šiaip ar taip lauksime diskusijos. E, direktor, di... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Oliver Bert, jis yra Resto Duker direktorius. Prašau. Merci, ma, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. ES piliečio atstovai. Norėčiau e, visų pirma Jums padėkoti. E, džiaugiuosi, kad Jūs esate tie, kurie pakvietėte mus dalyvauti čia šioje diskusijoje. Ponas Baroso, komisaras Sandoras, e, jie taip pat remia maisto bankus, ponė Beres, ponė Kastelo e, taip pat norėjo įsitikinti asmeniškai e, mūsų darbo nauda. Senoji programa, e, kuri galiojo nuo 1987 metų, mums daug padėjo. Aš pats jau daugelį metų vadovauju organizacijai Resto du Coeur ir gerai žinau, ir, ir esu puikiai susipažinęs su šita programa. Ir aišku, yra didžiulė, didžiulis skirtumas, e, ar yra įgyvendinama šita programa ar ne. Mes e, gaudami maisto produktus ir įvairius svarbius e, gyvenimui produktus galime tikrai puikiai padėti žmonėms. Taip pat puikiau, geriau įgyvendinti socialinės integracijos priemonės. E, anksčiau, iki pradedant veikti šiai programai, mes galėjome žmonėms dalinti tik tai tai, kas yra likę sandėliuose ir tai buvo nebūtinai pačios būtiniausios prekes, bet to mes negalėjome reguliariai e, teikti pagalbos ir dažnai savanoriams buvo sunku gerai padalinti produktus. Jie, aišku, tie savanoriai pasite, pasitelkę savo energiją bandė sumažinti eiles ir, ir kiek įmanoma teisingiau padalinti, tačiau nebuvo laiko ir galimybės išklausyti žmonių. O dabar, nuo to laiko, kai buvo, kai, kai buvo patvirtinta šita programa, iš tiesų galima teikti. E, pagalba reguliariai ir, pavyzdžiui, e, yra pagal šią programą nuo 2011-2012 metais buvo pateikta 115 milijonų valgių 870 e, tūkstančių žmonių 2040 e, Prancūzijos miestų ir miestelių. Taip pat mes padedame kovoti su analfabetizmu, tai yra teikiame taip pat švietimo pagalbą ir galima pasakyti, kad 54 procentai žmonių, kuriem mes teikiame pagalbą, nebegrįžta pas mus dėl to, kad jų e, asmeninė situacija padė, pagerėjo. E, ateities pagalbos maistų programos yra tikrai būtinos, tačiau 18 e, milijonų euro, europiečių kurie gyvena žemiau skurdo e, ribos, aišku, jiems reikalingos tos programos, bet be tų programų reikia taip pat e, taikyti e, socialinės įtraukties programas, tokias programas, kurio, kurių e, kurių netaiko kitos organizacijos. Yra labai svarbus e, dalykas e, žmogiškiai kontaktai su mūsų savanoriais, nes dažnai tų skurstančių žmonių, tai yra, tiems, skurstan, tiems skurstantiems žmonėms tai yra vienintelė galimybė su kažko pabendrauti. Ir yra nustatyta, kad to, tų lėšų, tos lėšos, kurios mums skir, skiriamos, skir, jos turėtų būti penkis kartus didesnės, kad mes galėtume padėti visiems žmonėms. Tai nustatė Prancūzijos auditorumai. Ir taip pat, aišku, dar reikia nepamiršti viso to asmeninio, žmogiškojo indėlio. E, ir tie 2,1 milijard, milijardo eurų, kurie yra skirti, jų tikrai ne užtenka, nes tokiu būdu iškils grėsmė socialiniai sanglaudai mūsų žemynė. Taip pat reikia E, paminėti, kad su bloga mytyba yra susijusios ir socialinės problemos. Reikia nepamiršti, kad daug žmonių yra, la, gyvena labai skurdžiai. Taip pat reikia nepamiršti klimato sąlygų, kurios e, daro didžiulį poveikį kai kurių regionų stabilumui. Ir kuomet ir yra prarandama humanitarinė dimensija, tai tuomet e, kitos struktūros išnaudoja žmonių skurdą ir nelaimės. Ir, ir tai iš tiesų nepagerina e, Europos institucijų įvaizdžio. O reikia nepamiršti, kad ES institucijos gavo Nobelio taikos premiją. E, krizė šiuo metu e, iš tiesų yra jau giliai pažengusi, toli pažengusi ir iš tiesų mes turime daryti viską, kad padėtume e, krizės ištiktiems žmonėms. Yra netoleruotina, kad e, skiriama tiek mažai lėšų. 1985 metais e, programos atstovai lankėsi Europos parlamente ir Europos institucijose ir jau tuomet bandė įtikinti pareigūnus, kad e, reikia didinti pagalbos maistų programas, jų apimti, o ne mažinti. Tačiau, aišku, viską reikia daryti racionaliai, reikia pasitelkti e, blaivų protą, jeigu vals, valstybių vadovai negali padėti maisto bankams ir, ir maisto pagalbos programams tai, programams, tai tuomet reikia suvokti, kad krizė dar pagilės. Ir mes iš jūsų norime nuoširdumo ir blaivaus proto. To mes reikalaujame iš ES politikų. Pirmininkė, norėčiau paprašyti visų kalbėtojų kalbėti trumpiau ir galbūt šiek tiek lėčiau. Ir nepamirškite, kokia yra šio klausimo esmė. Mes e, turėtume kažkaip visas jūsų mintis perkelti į teisės aktus. Taigi jūs turėtumėte mums siūlyti tai, ką jūs norėtumėte matyti tuose teisės aktuose ir ką jūs norėtumėte, kad padarytų Europos komisija. Jeigu mes kalbame apie pagalbą skurdžiausiams gyventojams, štai e, Europos parlamentas jau aiškiai pasisakė socialinių reikalų komitete šią temą. Yra e, e, dabar blokuojanti mažuma, kur nenori, kad būtų tesiama šita programa, bet tai yra mažuma. Ir e, esminis dalykas yra tai, kad jūs mums pasakytumėte, kaip turėtų atrodyti nauja programa, kad ji būtų prasminga. Taigi jūs turite mums pasakyti tokių svarių minčių e, šią temą. Todėl norėčiau e, pono Finton Farrell paklausti, kad jisai e, paprašyti aiškiai pasakyti e, tokias mintis. E, nesakykite, kad programa yra labai svarbi reikalinga, mes tą ir žinome, tačiau pasakykite, kaip ją reiktų organizuoti. Nekritikuoju pono Olivier Bert, bet norėčiau, kad tiesiog šitas klausimas būtų prasmingas ir naudingas. Taigi suteiksiu žodį ponui Finton Farrell. Jis yra kovos su skurdu tinklo direktorius. Ačiū pirmininkė. Mes e, bandome šią programą įgyventinti jau keliarius metus dėl komisijos pasiūlymo. Mes dirbame su įvairiomis organizacijomis, be kita ko raudonuoju kryžiumi ir galime pasidalyti įvairia patirtimi Pirmiausia, pastebėsiu, kad mes džiaugiamės komisijos pasiūlymu. Norėtume, kad gautinis pasiūlymas būtų kuo artimesnis pradiniam komisijos pasiūlymui. Džiaugiamės tuo, kad maisto pagalbos komponentas yra stipriai formuluojamas. Ir taip pat džiaugiamės tuo, kad spektras išplėstas, tai yra apima ir benamius, ir skurstančius vaikus. kas galėtų būti minimalus konsensusas arba minimalus vardiklis. Nenorėtume, kad pasiūlymas būtų silpninamas negu dabartinis komisijos pasiūlymas. Socialinės įtraukties elementas galėtų būti stiprinamas šinoje programoje. Mes iš savo frakcijos pateikėme 14 pakeitimų. Jie galėtų sustiprinti programą Ir tuos 14 pakeitimų pristatėme NVO organizacijoms. Kiekvienoje valstybėje susidurame su tokiamis problemomis kaip maisto trūkumas, badavimas, netgi turtingiausiose valstybės narėse. Ir tendencija tik tai blogėja daugumoje valstybių. Aišku, atsakomybė tenka daugiausia valstybėms narėms. O ką galima pasiekti šios programos lėšomis? Ogi galima išsiaiškinti, kodėl tendencija blogėja, kokios priežastys ir ką Europa gali padaryti. Tai štai toks europinis matmuo, tai yra galima pasimokyti vieniems iš kitų ir iš programos. Taip pat šita programa tai tarsi solidarumo ženklas. Europos institucijos turi pripažinti, jog maisto trūkumo ir badavimo problema gilėja valstybėse narise. Tai būtų tarsi ženklas, kad e, Europinės institucijos bent kažkiek suvokia, jog tokia problema egzistuoja. Je, kitu atveju mes pademonstruotume, kad esame atitrūkę nuo realybės. antra tema, apie kurią aš noriu pakalbėti, tai yra labdara ir socialinė įtrauktis. Kai kurios valstybės mano, kad šita programa tarsi žingsnis atgal. Europa štai pradės dalyti maisto davinius, tarsi išmalda. Bet realybė tokia, kad žmonės badaus, jeigu mes tokių maisto davinių neskirsime. ir yra sąsaja su kitais darbais, kurie atliekami už programos ribų. Juk galima tą maistą dalyti ir oriai, nepažeminant žmonių, ir galima tuo pačiu juos įžeisti. Tai pasakytina apie bet kurią socialinę programą. Geriausia šią programą susijęti su socialinė įtrauktimi, susijęti su kitomis strategijomis. Svarbu pripažinti, kad tai nėra Europos įtraukties strategija. Tai tik tai programa padėti įtraukti marginalizuotus žmonės į kitas programas, į įtraukties programas, į ESF programą. Šita programa gali pasiekti tikslų, kurių ESF niekada neįgyvendins. Taigi džiaugiamės šitą programą. Pateikėme 14 detalių pakeitimų, dabar aš jų neišdėstysiu bet jie išdalyti nariams. Pakeitimų tikslas yra sustiprinti ir paaiškinti programos intencijas ir sustiprinti partnerystės metodą programoje. Partnerystės principas yra svarbiausias, kad dalyvautų kuo daugiau veikėjų įgyvenant šitą programą. Mes norime sustiprinti šitą aspektą. Pabaigoje noriu apeliuoti. Parlamento pozicija likščiol buvo stipri, norėčiau, kad ta stiprybė išliktų ir apeliuoju į vokiečius ir anglus, britus, e, kad ne, už, jie užtikrintų, jog nesusidarytų blokuojanti valstybių narių mažuma. Nes kitaip susidarys įspūdis, kad mes visiškai nesolidarus atitrūkę nuo realybės ir nepadedame piliečiams jų sunkiausią valandą. E, Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį panašui Balačiai Čech. Jis yra Vengrijos maisto banko asociacijos prezidentas. Prašom žodis Jums. Ačiū, Aš e, taip pat esu Europos maisto banko federacijos narys, tai šiek tiek uh, kalbėsiu Euro, Europos maisto banko vardu, ne tik tai Vengrijos maisto banko vardu. Kodėl manome, kad programa svarbi? 21 valstybėje egzistuoja 247 maisto bankai, 11 -aisiais žmonėms įdalyjome beveik 430 tūkstančių tonų maisto. Ir e, kaip matote, Europos maisto e, programos ištekliai yra praktiškai pusė mūsų e, išteklių. Dalyjant žmonėms maistą dalyvauja 31 tūkstantis labdaros organizacijų, vietos savivaldos institucijos ir e, iš, iš tiesų e, pagalba maistu yra labai svarbus dalykas. E, išgyvename dabar labai sunkia žiemą. Vengrijoje dabar merai į mus kreipiasi ir sako, kad žmonės turi šilytas namus ir neturi ką valgyti. Tad E, mes esame vienintelis pagalbos šalinis, nes, e, šaltinis, nes kitų programų nėra. E, anksčiau kalbėjusiai minėjo solidarumo dvasę ir kalbant apie tai, tai dar svarbiau. Mūsų tinkle yra 31 tūkstantis organizacijų, šimtai tūkstančių socialinių darbuotojų, naudoja pagalbą maistu kaip socialinės įtraukties e, priemonę. Ir manyčiau, kad tai yra didžiulė Europos gale, kurio, kurios neturėtų prarasti. Esame e, parengę ne vieną pasiūlymą, kaip būtų galima pakeisti pasiūlymą, bet norėčiau paminėti tris e, pagrindinius dalykus. Pirmiausia, tai tai, jog apimtis mažė. Žinome, kad e, planuojama sumažinti biudžetą nuo 3,5 milijardų iki 2,5 milijardų eurų, tačiau be to yra ir kitų veiksnių lemsiančių apimties mažėjimą. Aišku, ta ne maisto dalis programoje labai gerai yra, bet tai sumažins maistų skirtą e, dalį. Prie programos prisijungs naujos šalės ir dėl to pagalbos apimtis e, mažės tose šalise, kurios jau, jau dalyvavo programoje. Tad e, iš tiesų mūsų labdaros organizacijos vis mažiau turės tos pagalbos maistų, kurią galės suteikti žmonėms ir kaip galėtume turėtumėm pasakyti žmonėm, atsiprašom, nebegalime jums daugiau padėti. Toks mūsų klausimas yra, kai tik tai apie tai kalbame maisto e, banke, koks bus mūsų planas, jeigu ištekliai bus taip žymiai e, sumažinti ir kaip galėsime pasakyti žmonėm, nebegalime jiems padėti. Bus galbūt laukimo e, sąrašas, bus papildomai organizacijų žmonių, kurie nu, norės pasinaudoti problemą. Kitas klausimas yra bendras finansavimas. Uh, Manome, kad to reikėtų išvengti jau dabar. E, prie programos nemažai prisidedama nacionalinių ir vietos lygmenių. E, ankstesnė e, programa iš dalies padengia logistikos administravimo išlaidas Įsivaizduokite, kaip reikia tas priekes pervežti. Yra taip pat didžiulė administravimo uh, apimtis. Ir tai reiškia, kad prie finansavimo prisideda ir vietos organizacijos, labdaros organizacijos ir savanoriai kai kurios organizacijos galėjo pasinaudoti programą būtent dėl tų bendro finansavimo ribų nustatymo, tad manytumėm, kad e, jei papildomai būtų numatytas bendras finansavimas, tai net būtų teisinga. Ir be to manome, kad jeigu taip atsitiktų, kai kurios šalis gali išstoti e, iš programos, kur problemos didesnės. Ir mes kaip vietos pagalbos maistu e, platintojas Jeigu, tarkim, mato, matome, kad kaimas negali skirti lėšų logistikai, tai mes padedame platinti maistą ir ne, neprašome, kad jie prisidėtų pinigais. Kita problema tai intervencinių atsargų naudojimas programoje. Ir jau ankstesnėje MDP programoje pertekliaus ir pagalbos suplakimas į vieną krūvą buvo problema. Neturėtumėm suplakti vieną krūvą pertekliaus klausimo ir pagalbos klausimo. Galbūt e, būtų galimas sprendimas, jeigu išplėstumėm vaisių ir daržovių programą ir galbūt, jeigu kai kuriuose e, šalise yra intervencinių atsargų, galbūt tai būtų galima ir įtraukti e, tarp išteklių, bet, bet ne įtraukti to kaip pagrindinio ištekliaus maisto programoje. Kokie tolesni žingsniai? Svarbiausia, kad tolesni žingsniai būtų e, žengiami greitai, 14 jau labai e, arti. Mes norėtumėm e, skatinti nevyriausybinio organizacijų dalyvavimą, kad ne tik tai institucijos prisidėtų savo žiniomis prie naujos programos rengimo. Dėkui. Ačiū, toliau žodis Janai Ainsworth. Ačiū Jana Hainsver, Eurochild organizacijos generalinė sekretorė, tai yra skėtinė organizacija, kuri atstovauja organizacijoms, kurios mm, skatina jaunimo ir vaikų teisių apsaugą. Ir uh, valstybės narės dabar nedalyvauja mūsų programuose ir jos nėra pagrindinės mūsų partnerės, esame EPN e, nariais. Norėčiau išsakyti pagrindinės pastabas dėl e, komisijos reglamento projekto. Pirmiausia, dvi bendro pobūdžio pastabas manome, kad programa neišspręs problemų susijusių su materialiniu, materialiniu neprikteliu Europos Sąjungoje. Siūlomos lėšos labai mažos palyginti su poreikiais ir Eurochild e, stebi kad vis daugiau, pastebi, kad vis daugiau vaikų alksta, neina į mokyklas, neturi batų, e, neturi kuo apsirengti, namai nešildomi ir iš tiesų ES labai daug žmonių stokoja ir materialinio nepritekliaus programa numatoma neišspręs. Dar vienas dalykas, ką norėčiau pasakyti, kad netgi jeigu spręstumėm materialinių nepriteklių, tai nereikštų, kad būtų e, sprendžiama skurdo ir socialinės atskirties atskirties problema, reikia labiau e, integralaus požiūrį, reikia užsimti skurdo prevenciją. Ta programa e, turi e, dėrėti šiame kontekste, reikėtų ją naudotis labai protingai. Turime nedaug lėšų ir jeigu protingai tai panaudotumėm, tai galėtų būti katalizatorius intervencijoms nacionaliniu lygmeniu. Uh, ir būtų galima įgyvendinti platesnės socialinės integracijos priemonės. Pirmiausia, norėtumėm pasveikinti e, požiūrį, e, plėsti, kad būtų pereita nuo materialinės pagalbos, nuo, nuo prekių, tai svarbus programos išplėtimas. Sveikiname tai, kad susitelkiama į vaikystės e, aspektą, aspektą nes skurdas vaikystėje uh, ne, ne tik tai problema vaikui dabar, bet tai sukurs ir problemas mūsų visuomenėje ateityje. Mums neramina programos prioritėtų plėtimas, nes nu, turime būti tikri, kad programa būtų kaip įmanoma efektyvesnė. Žinoma, sveikiname susijimą bet kokių intervencijų su platesnė socialinė integracija labiausiai skurstančiųjų ir, žinoma, pasiūlymo formuluotės čia yra tinkamos ir turėtų būti stiprus ryšys su Europos 2020 strategija ir e, tikimės, kad per artimiausias e, savaitės e, pamatysime rekomendacijas dėl vaikų gerovės, kad tai paskelbs užimtumo generalinis direktoratas, ten bus nustatyta Nusatyti pagrindiniai principai, kaip kovoti su skurdu vaikystėje ir reikia užtikrinti, kad būtų stiprus ryšys e, tarp e, materialaus nepritekliaus e, rodiklių, dabar daug dirbama, reikia apibriežti poreikius ir reikėtų programą pasinaudoti, kad būtų galima mokytis vieniems iš kitoms ir reikėtų išsiaiškinti, kodėl apskritai atsiranda skurdas vietoje ir kaip būtų galima gerinti darbą. Dėkui. Ačiū dabar žodį suteiksiu ponui Frikspinevin. Jis yra Europos nacionalinių organizacijų dirbančių su benamiais asmenių federacijos direktorius. Žodis jums penkiom minutėm. Ačiū pirmininkė. Dirbu Fijansas kietinėje organizacijoje. Čia e, daugiausia yra e, prieglaudos benamiams asmenims ES. Norėčiau e, padėkėti, padėkoti pirmininkiai, pranešėjai už galimybę kalbėti šitą svarbaus klausimo metu. Vis dėlto galbūt būtų naudinga, jeigu dalyvautų atstovų iš stambesnių organizacijų, kurios dabar vykdo esamas programas, kaip pavyzdžiui Raudonasis kryžius, Karitas ir, ir taip toliau. Uh, Bet mes kartu vis dėlto parengėme pasiūlymus dėl pakeitimų, kuriais galėsite pasinaudoti tolesnėse diskusijose. Pirmiausia, porą bendro pobūdžio pastabų sveikiname komisijos pasiūlymą, tikimės, kad Europos parlamentas e, parems jį, iš, išliks kaip įmanoma arčiau to pasiūlymo. Žinoma, remiame tikslą padėti labiausiams kurstantiem, e, tenkinti aktualiausios poreikius, sveikiname e, taikymos ryties išplėtimą, įtraukiant e, materialinę pagalbą skurstantiems vaikams. Manytumėm, kad numatytas tikslas yra labai aktu, aktualus, tai daroma laiku, nežinau, nei vienos valstybės narės, kuri, e, kurie pavyko spręsti benamystės problemą daugeliu valstybių. E, benamystė labai e, didėja dėl krizės, neefektyvios politikos. Neturėtumėm dėl visko kaltinti krizės. Graikijoje, pavyzdžiui, blogėja padėtis, vis daugiau e, jaunimo e, tampa benamiais ir e, matome, kad ir jaunimo nedarbas didėja ir atskirtis. Ir per pastaruosius dešimt metų kova su to buvo įvertinta kaip pagrindinis tikslas kovos su, su skurdu. Uh, politikoje, taip pat ir pavyzdinės iniciatyvos tam skirtos buvo. Norėtumėm raginti būti pragmatiškais, programos e, tikslai turėtų būti realistiški, pasiūlytas e, biudžetas yra 2,5 bilijonų e, milijardo eurų, mažai tikėtina, kad jis bus didesnis ir jį padalintumėm biudžetą iš skurstančiųjų skaičiaus, tai vienam žmogui tektų apie 3 eurus. Todėl turėtumėm būti labai atsargus. Programa neturėtų būti pagrindinis tikslas pasiekti ES strategijos 2020 tikslų. E, panaikinti e, skurdą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę finansuoti labiau struktūrizuotas intervencijas kovos su skurdu. E, valstybės narės turėtų būti raginamos pasinaudoti tom galimybėm, jeigu padidinsime programos mastą ir užmojį. E, tai gali atsitikti taip, kad tai bus padaryta labiausiai skurstančiųjų sąskaita. Yra pagrindo tikėtis, kad taryboje yra pakankamai paramos komisijos pasiūlymui, kad pasiūlymas nebus blokuojamas. Uh, Europos e, parlamentas siūlo tam tikrus drastiškus pakeitimus e, komisijos pasiūlyme ir gali atsitikti taip, kad taryba tam pasipriešins. Aišku, demokratija veiks, tačiau labai svarbu suvokti, kokia sudėtinga situacija ir diskusijomis dėl fondo nereikėtų, pasin... nereikėtų naudotis to, kad įrodytum, kiek socialiai orientuoti esame. Turėtumėm pagalvoti ir apie galimus apribojimus programoje. Pavyzdžiui, reikia vengti dubliavimuose su ESF, reikėtų pagalvoti apie pridėtinę vertę, biudžeto apribojimus, reikia galvoti apie tai, kad naudą turėtų gauti galutinis vartotojas ir manome, kad komisija pateikė subalansuotą pasiūlymą ir, ir nors biudžetas būtų mažesnis, bus galima dirbti ir yra numatytas reikiamas išplėtimas ir neperkraunama yra pagalbos programa, jeigu bu, ji bus labai uh, uh, tiksliai suformuluota, tikslinė. Numatomas uh, didesnis bendradarbiavimas su nevyriausybinio organizacijų sektoriumi, tačiau turėtumėm pagalvoti apie tai, kad nesukurtumėm pernelyg didelės biurokratijos, nes tai daug kainuotų. Ir uh, galiausiai uh, reikėtų, kad komisija valstybėm narėjom pateiktų rekomendacijas, kaip naudotis fondui, reikia užtikrinti, kad pagalba būtų panaudojama kaip įmanoma efektyviau, atsižvelgiant į mokslininkų rekomendacijas, kaip kovoti su kraštutiniu skurdu, maisto nepritikliam, nedarbu, atsiprašau, benamystę ir taip toliau. Dėkui. Dėkoju, norėčiau, suteik... norėčiau padėkoti mūsų penkiems ekspertams ir jau mūsų klausimo pradžioje minėjau, kad MPL komitetas nelauks balsavimo dėl ponios Kostelo pranešimo, kad sužinotume, ar didžioji dauguma narių pasisako už šį fondą. Tai yra jau fondas, nebe programa. Tačiau, aišku, vis tik yra mūsų veiklos tam tikros ribos, ką mes galime padaryti ir mes čia susidurėme su tam tikra problema. Mes arba turime daryti tai, E, kas mums patinka, tai yra patvirtinti tokią, pro, pat pratesti tos programos, kokia jinai buvo e, egzistavimą, arba paremti komisijos pasiūlymą. Ir manau, kad tai turėtų būti esminis klausimas mūsų šios dienos diskusijoje. Ta jums sakau dėl to, e, nes pažvelgus į fondo finansavimą, e, matome, kad, kad Jeigu jį išimsime visiškai iš EFSF, tai tikrai bus diskutuotinas klausimas. Yra numatytas biudžetas šiam fondui, bet atrodo, kad nebus galima pasinaudoti valstybių narių biudžetais, kad būtų rasta lėšų, tai dėl to dėrybos darosi tik sudėtingesnės. Dabar norėčiau pradėti diskusiją šią temą, bet atrodo, kad niekas nesidomi šiais klausimais. Ne, matau, kad vis tik ponas Ry nori pasisakyti, po to ponas Serkas, dabar jau matau daugiau rankų. Ponas, ponė Ry, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad Jūs atvykote į mūsų komitetą Jeigu teisingai jūs supratau, tai jūs dar um, turite tam tikrų abejonių, abejonių susijusių su e, tuo sprendimu, kuris buvo pasiūlytas. Ir to sprendimo esmė būtų, kad e, būtų numatytas dalinis finansavimas, e, E, arba pilnas finansavimas iš Europos socialinio fondo. Jeigu jūs būtumėte tą pasakę, tai tuomet aš būčiau jums pritaręs, pritaręs jūsų abejonėms, nes visuomet, mes visuomet išreiškėme savo susirūpinimą. Man atrodo, jau kokius penkis kartus mes kalbėjome apie e, šią programą ir mes jau esam panaudoję visas lėšas iš ESF, e, tačiau kyla klausimas, iš ko finansuoti tokias programas. E, kai dabar pasižiūriu į nuomonės tų, kurie e, bando išspręsti problemas, e, atrodo, kad šitas, šitas, šita finansavimo problema nėra išspręsta. Ir manau, kad mes turėtume E, teikti taip pat e, paraleliai ir pagalbą maisto produktais, bei turėtume geriau ištyrinėti visą esamą situaciją, turėtume, turėtume e, apžvelgti žemės ūkio sektorių ir jį suderinti su pagalba maistu. E, Pavyzdžiui, e, galima dalinti vaisius ir daržovės, nes iš vienos pusės yra e, maisto produktų perteklius, iš kitos pusės yra jų trūkumas. E, manau, kad mes turėtume geriau suprasti egzistuojančias problemas, egzistuojančią situaciją ir būtų gerai sensibilizuoti visuomenę, atkreipti jos dėmesį į šią problemą. Taigi norėčiau visiems ekspertams nuoširdžiai padėkoti. Pirmininkė, norėčiau e, suteikti žodį ponui Serkas, o po to poniai Harkin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasinaudojęs progą padėkoti penkiems mūsų ekspertams už jų nuomonę ir ne tik už nuomonę, bet ir už tą darbą, kurie jie dirba kasdien čia Europoje. Tokiu būdu mes e, parodome, kad mes esame nepraradę žmogiškumo, nes kai kada atrodo, kad to žmogiškumo Europoje nebeliko ir, kai, ir, ir e, tikrai šiais laikais yra labai svarbu išsaugoti žmogiškumą ir solidarumą. Tačiau kita vertus turėtume daryti e, aiš, aišku skirtumą tarp civilizacijos ir barbariškumo, o kartais neaišku, kurioje pusėje mes esame. Jūs e, išreiškėte savo abejonės, savo susirūpinimą. Mes, mums iš tiesų taip pat kyla daug klausimų ir mes, socialistų frakcijos parlamentarai, e, e, siekiame su jumis bendradarbiauti, bet reiktų taip pat nepamiršti ir pastarųjų metų sunkumų atsirado e, tikrai daug žmonių, kurie buvo pasirengę sugriauti, sužlugdyti Europą. Ir Bet aš manau, kad mes vis tik tai turėtume e, remtis komisijos dokumentu. Tai yra pagrindas mūsų darbų, taip pat yra pateiktas pranešimas, e, mūsų pranešimas savo iniciatyva, taigi ten taip pat aptariamos įvairios galimybės. Taigi mūsų socialistų frakcija E, norėtų elgtis labai pragmatiškai, nes e, jūs, aišku, tą žinote geriau už mane. Jūs žinote, kad yra daug žmonių, kurie yra priklausomi nuo šito fondo ir tiem žmonėms nereikia te, teorinių diskusijų, jiems reikia konkrečios pagalbos. Dėkuoju toliau Marian Harkin, o paskui ponia Kornelisen. Ačiū. Dėkuoju kalbėtojams, atsiprašau, kad pavėlavau ir praleidau pirmąjį pranešimą. Bet aš su jūsų kolegomis iš Restos Duker kalbėjausi prieš porą savaičių ir išmanau tuos reikalus. Porą klausimų ir komentarų. Finten, jūs kalbėjote apie orumą ir individo nepriklausomumą. Tai labai svarbu jūsų nuomonė. Pone Hainsworth kalbėjo apie tai, kad galima ir nedaug lėšų protingai išleisti. Norėčiau, kad jūs abudu, jei įmanoma, pagilintumėte, ką jūs turite omenyje. Aš suprantu iš esmės jūsų mintį, tačiau susiekite jas konkrečiai su to fondu, kurį čia aptarinėjame. Paskutinis kalbėtojas sakė, kad valstybėms narėms reikia gairių, kaip išleisti lėšas. Labai aiški mintis. O dabar mano komentarai. Reikia pademonstruoti, kad yra tam tikra papildoma europinė vertė. Aš vakar skaičiau pranešimus iš e, bendruomenių rūmų, iš Bundestago ir ten argumentuojame, argumentuojame kodėl nereikėtų tų priemonių. Pavyzdžiui, manau, kad E, šita programa yra svarbi Europos 2020 strategija. Tačiau, jeigu perskaitysite bendruomenių rūmų e, ataskaitą, tai ten labai detaliai viskas išnagrinėta. Dauguma narių čia šitame komitete labai remia tą fondą. E, o aš suprantu, Fintanai, jūs minėjote, kad yra maža blokuojanti valstybių narių mažuma. Bet mes turime e, e, propaguoti tą fondą tuo lygmeniu, kurio pateikimi tie argumentai. O dabar prašyčiau, kad jūs atsakytumėt į tuos klausimus. Thank you, Chair. Um, So ne Karnelison, dėkoju ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ekspertams už jų pateiktą informaciją ir už jų nuomonės. Aš manau, kad mes tikrai turime imti struktūrinių priemonių, kad padėtume skurstantiems žmonėm. Ir iš vienos pusės yra ekonominės politikos tam tikri aspektai, kurie, pri, kurie atveda žmonės iki skurdo ir mes turime iš kitos pusės labai nedidelį fondą, kuris bando padėti žmonėms e, maistu ir manau, kad mes turėtume taikyti daugiau socialinių priemonių. Dabartinė situacija yra tokia, kokia ji yra dėja ir aš manau, kad svarbiausias dalykas būtų e, garantuoti, kad e, fondas ne nustotų veikti nuo 2014 metų sausio mėnesio. Tai reiškia, kad mes turime uh, E, restruktūrizuoti, drastiškai restruktūrizuoti šitą fondą, mes turime e, pasiekti kompromiso su taryba, nes kol kas taryba yra prieš fondą, joje yra blokuojanti mažuma, taigi kol kas e, atrodo, kad fondo nebus. Ta blokuojanti mažuma yra maža, bet jos pakanka, kad blokuotų ir tikrai situacija yra sudėtinga. Manau, kad mes turėtume pa, pažiūrėti, iš kur gauti lėšų ir kaip jas paskirstyti. Ir jeigu visos, visos valstybės nustotų dalyvauti fonde, tai tuomet jame liktų labai nedaug lėšų. Taigi manau, kad reikėtų tą fondą pakeisti, restruktūrizuoti jį, kad jis e, kreiptų dėmesį tikrai į skurdžiausius žmonės. Galbūt ponas Farel galėtų pasakyti, ką jūs turite omenyje, e, kalbėdamas apie materialinį nepriteklių, kuris yra jūsų apskaičiavimų e, pagrindas. E, man atrodo, kad kai kurie apskaičiavimai yra keisti. Taip pat reikia nepamiršti subsidiarumo principo iš savo kolegos iš Niderlandų nacionalinio parlamento. E, kur taip pat vyksta diskusijos dėl šio fondo. Ten valstybės sekretorė pasakė, kad ji e, galėtų E, elgtis konstruktyviai ir palikti blokuojančią mažumą, jeigu būtų kažkoks pereinamojo laikotarpio fondas, kad e, valstybės narės, kuriams reikia, galėtų juo pasinaudoti, o praėjus septyneriems metams tas fondas e, taptų nepriklausomas. Tai galbūt būtų galimybė išgelbėti tą fondą dabar kad jis vėliau taptų nepriklausomas, o atsto, atstovams iš Vengrijos maisto banko ir iš Resto de Cure norėčiau paklausti, kas būtų, jeigu tai yra vienintelė galimybė išgelbėti šį fondą, e, kokia galėtų būti auka, ką būtų galima paukoti. E, kalbant apie tokias, tokią įrangą kaip logistinė įranga, kompiuterį ir panašiai, kad galėtume e, suteikti e, jums galimybę tapti nepriklausomiams nuo ES pagalbos po septyniarių metų. Taip pat norėčiau paklausti, kas atsitiks, jeigu vis tik tai taryba ir toliau e, blokuos ir jeigu nuo 2014 metų fondo nebeliks. Dėkoju, Karima Deli. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti tų organizacijų atstovams, kurie čia kalbėjo. Ir e, yra gerai, kad mes bandome mobilizuotis, kad išgelbėtume kažką, ką dar galima išgelbėti. Tai yra šitą specifinį fondą E, maisto bankų fondų. Pone pirmininkė, jūs esate teisi, net jeigu mūsų komitetui atrodo, kad vienas pagrindinių prioritetų yra kova su skurdu ir e, su socialinė atskirtimi ir mes kovojame tą kovą, tačiau vis tik valstybės narės nesuprato, kad jų nacionalinėse strategijose tai taip pat turėtų būti vienas iš prioritetų. Aš E, džiaugiuosi, kad yra siūloma šitas naujas fondas, tai galbūt yra nauja galimybė, tačiau, kaip kolegos minėjo, to nepakanka, nes mes e, šiuo metu nesame pajėgus kovoti su struktūrinėmis skurdo priežastimis. E, iki 2020 metų mes turėtume pajėgti sumažinti skurstančiųjų skaičių bet tam reikia ypatingų kažkokių tai specialių priemonių, tai aišku yra kitas dalykas. Tačiau kitas e, esminis dalykas e, fondo e, apriepties e, išplėtimas būtų geras dalykas. Aš manau, kad jis turėtų padėti ir benamiams. Aš pati esu e, e strategijos padančios. E, benamiams iniciatorė, tačiau tai taip pat yra tik tai lašas jūroje. E, jau mes dviejus metus reikalaujame iš komisijos ir sakome jai, kad reikia specialios strategijos benamiams Europoje ir reikia valstybių narių planų, veiksmų planų šioje srityje. E, aišku, pagalba maisto produktais tai, tai, tai taip pat turėtų išlikti, nes tai yra kasdienybė, tai yra kasdieniniai poreikiai ir tie maisto bankai, jie padeda gelbėti žmonių gyvy, gyvybės. Todėl e, turėtų išlikti jų ryšys su žemės ūkio politika, nes e, galime konstatuoti, kad e, šiuo metu ES nebėra maisto produktų pertekliaus, todėl ES turėtų vaidinti svarbų vaidmenį E, reguliuodama maisto produktų kainas, o mes, socialinių reikalų komitetas, turėtume e, priversti komisiją ir Žemės ūkio reikalų komitetą pasirūpinti tuo, kad maisto produktų kainos neauktų taip drastiškai, kaip, kaip tai vyksta dabar. E, taip pat turėtų būti pasiūlytos naujos decentralizuotos programos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra e, vykdomos atitinkamos regioninės programos. Pavyzdžiui, INITER yra viena iš tokių e, programų. Pagal tą programą veikia maisto bankai tame regione, jie yra susiję su, su žemės ūkio politika tame regione ir tokiu būdu yra padedama uh, E, skurstantiems e, tiekti sveiką maistą, visų pirma, vaisius ir daržovės. Kita vertus, e, taip pat ir skatinamas tokios, tokios, tokių sveikų maisto produktų auginimas ir gamyba. Todėl reikia sukurti tą ryšį tarp vartotojo ir gamintojo ir taip pat skatinti vietos žemės ūkį, padėti jam, remti jį. Taigi tam ir skirtos tos naujos vietinės programos, kad e, būtų sudarytos sąlygos socialiniai integracijai ir, kaip, ir, ir tuo pačiu metu būtų e, remiamas vietos žemės ūkis, kuris taip pat prisidėtų prie tų programų. Pone, ponas Farelas pasakė, kad mes čia nekalbame apie labdarą, mes čia Europos solidarumas yra daugiau negu labdara. Jūs teisingai e, prisiminėte e, teisę gyventi ir žmonių orumą, tai yra pagrindinės ES piliečių teisės. Pone pirmininkė, jūs jau minėjote, mums reikia specialaus fondo, E, jis turėtų būti atskiras fondas, o ne Europos socialinio fondo dalis. Ir manau, kad tas naujasis fondas e, neturėtų būti suskirstytas, kad pavyzdžiui 15 procentų parama maistu, 15 procentų parama e, benamiams ir taip toliau. Man atrodo, tas, to fondo, to naujojo fondo nereiktų skirstyti. Toliau kitas, e, kitas esminė problema yra bendras finansavimas. Jeigu, pavyzdžiui, Prancūzija nuspręs, kad 15 procentų skirs tokiam reiksmėms, Graikija 5 procentus, o kadangi tai yra bendro finansavimo priemonė ir šiuo metu vykdoma taupimo politika, tai galbūt atsiras daug valstybių narių, kurios apskritai nenorės nieko skirti šiem, jokių lėšų skirti šiem tikslam. Taigi didžiausias pavojus slypi dėrybose, dėrybose dėl biudžeto, dėl šio ateities fondo biudžeto. Jeigu neišliks šitas fondas ir jeigu nebus padidintas, e, padidintos lėšos jam, tai tuomet mes turėtume pradėti kovą e, ir parlamentas toje kovoje turėtų būti labai aktyvus, mes turime daryti spaudimą tarybai. Merci, Madame Schröter. Dėkuoju, ponė Šriotė. Norėčiau užduoti tik trumpą klausimą ekspertams. Šitas fondas, e, koks jis dabar iki šiol, turi savo e, biudžetą, Tačiau ne visos valstybės narės dalyvauja tame biudžete, jau susidarė tradicija, iš kurių um, šalių uh, gaunama, gaunama parama į tą fondą, taip pat ir parama maisto produktais. O naujasis fondas turėtų būti toks, kad visos valstybės narės turėtų turėti programą, taip pat ir turtingosios valstybės narės, um, kaip Vokietija arba Jungtinė karalystė e, kurio, kurios yra, kurio, kurių viduje yra didžiulis skirtumas tarp skurstančių gyventojų ir turtingai gyven, gyvenančių. Jeigu, dalyv... Jeigu šitos dvi turtingos valstybės dalyvaus tame fonde jo biudžete, tai kitoms valstybėm ne, neliks ką veikti, nes e, lyginant su ESF bus numatytas aukštesnis bendro finansavimo rodiklis. Tokiu būdu mes E, e, tokiu būdu mes perskristime lėšas šiame fonde e, toms valstybėms, kurios yra priklausomos nuo tos paramos. Ir e, parama dabar pagal fondą iš fondo turėtų gauti ir tos šalis, kurios pačios tvarkosi su šita problema, kurios e, skiria e, lėšų tam, kurios vietos lygmenių e, tvarkosi. Ir jeigu jos dabar bus priverstos skirti lėšų į šitą fondą, tai kaip jūs įsivaizduojate, kaip, kaip reiks perskirstyti tą pagalbą? Man apskritai kyla abejonių šitas fondas, kyla abejonių dėl šito fondo vien dėl to, kad jis yra ESF dalis ir staiga mes mes turėsime lėšų, kurie, kurios taigiai pateks į naująjį fondą ir ku, iš kurio reikės finansuoti tokias programas, kurios iki šiol buvo finansuojamos nacionaliniu lygmeniu ir tokiu būdu šitas fondas turės pakeisti nacionalinės labdaros ir paramos sistemas. Tokiu būdu tos valstybės, kurios dabar yra priklausomos nuo paramos iš šito fondo, jos ne, praktiškai nebegaus paramos iš šito fondo. Ne dėl to, kad bus mažiau lėšų, bet dėl to, kad tame fonde dalyvaus žymiai daugiau valstybių narių. Mes paskaičiavome, ką tai reikštų. Tai reikštų, kad Vokie, vien Vokietija gautų 50 milijonų eurų per metus iš to fondo, o pavyzdžiui, Junktinė karalystė 38 milijonus eurų iš šito fondo tai reiškia, jos e, šitas lėšas tarsi atimtų iš, iš kitų valstybių narių, iš tų, kurios dabar, ga, kurios dabar gauna paramą iš to fondo. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šitą situaciją. Dėkoju Edith Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eredetileg azt akartam megkérdezni, hogy hogyan is működik az élelmiszerbank, de a technika segítségével. Noriu užduoti klausimą E, apie maisto bankus, kaip jie veikia, ne visai aiškiai suprantu, kokia maisto banko funkcija įgyvendinant šitą programą, už kurią programos dalį atsako maisto bankas. Kaip pagalba maistu perdodama iš vienų žmonių kitiems Jūsų interneto puslapyje mačiau, kad jūs esate sudarę asociaciją. Kaip jūs dirbate su savanoriais? Ar yra įsteigta bendrovė, ar tai yra asociacija? Kaip jūs organizuojate savo maisto banko veiklą? Ačiū. Jūs prašote žodžio, norite užduoti klausimą? Pirmininkė, aš pabaigoje norėčiau apibendrinti. Gal jūs norėtumėt užduoti klausimų mūsų svečiams sąryšyje su pranešimu? Na, pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams. Mano klausimai susiję su pasiūlymo administravimu. Ir aš lauksiu jūsų pasiūlymų ir pakeitimų. E, kaip pagerinti programą? <clears throat> Beveik visi jūs minėjote vieną temą. Tai yra programos valdymas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką galvojate apie programos valdymą dabar ir anksčiau. Žinau, kad komisija dirba siekdama supaprastinimo. Ir manau, kad nauji planuojami pasiūlymai išsklaidys būkštavimus dėl biurokratinių kliūčių, dėl sudėtingos sąrangos. Norėčiau, kad jūs susipažintumėte su tais supaprastinimo pasiūlymais ir pasakytumėt, ar jums priimtina komisijos nuomonė, komisijos pasiūlymai. Kiekvienas kalbėtojas taip pat paminėjo, kad jie nerimauja, ar programa tęsis. E, na, komiteto nuomonė ji turėtų būti tęsiama. Noriu užduoti Jums dar vieną klausimą dėl programos apimties išplėtimo. Ar programa turėtų apimti tokius dalykus kaip materialinis skurdas, ar jūs tenkina tos temos, tie tikslai. Ir paskutinis klausimas dėl bendro finansavimo. Ir dėl programos tikslų tokiuose srityse kaip benamystė, vaikų skurdas ir maisto trūkumas. Kokios jūsų mintis dėl pasiūlymų tose srityse? Ačiū. Pabandysiu apibendrinti ir pasakyti tai, kas man rūpi. Komisija rengė pasiūlymą, jausdama tam tikrą spaudimą. Matyčiau dvi rizikas pradedame kalbėti apie fondą ir apie bendrą finansavimą, tuomet mes vargu ar įgyvendinsime maisto banko tikslus. Pagalvokime apie teisinius suvaržymus. Kokie jūsų pageidavimai, kaip jūs norėtumėte, kad komisijos pasiūlymas toliau būtų plėtojamas? atsižvelgiant į teisinius suvaržymus, bet kita vertus, nenužudant tos programos. Ir antras klausimas, tai temų spektro išplėtimas. Ar nebijote, kad esmė atsiskies, kad mes prarasime koncentraciją Laiko mums nedaug liko, nes matau dar ir komisija prašo žodžio. Komisija galės kalbėti, kai mes nagrinėsime ponios e, Kostelos pranešimą. Užduota pranešėjams daug klausimų, aš kiekvienam iš jūsų suteiksiu po penkias minutės siūlau pradėti e, atvirkštinę tvarką. Mm, pirmas kalbės ponas Spinevain. Benamių pagalbos federacijos direktorius. Bandysiu kalbėti trumpai. Ar programa turėtų būti skirta labiau skurdžioms, o ne turtingoms šalims? sunku atsakyti iš mūsų požiūrio taško. E, ir keli kalbėtojai jau minėjo, kad benamystė yra aktuali, aštri problema visose europinėse valstybėse. Jeigu koncentruojamės į benamystės problemą, jeigu skiriame tas priemonės žemiausiam visuomenės sluoksniui, tai gali, būti, gali iškilti pavojus, kad lėšos bus neracionaliai panaudotos. Dėl taikymo srities išplėtimo. Manau, kad gerai būtų išplėsti, bet ribotai, o ne be galo be krašto. Aišku, nuo to šiek tiek nukentėtų maisto pagalbos aspektas, tačiau išplėtus taikymo apimti, galbūt valstybės narės noriau priimtų tą programą. Tai čia galėtų būti strateginių priežasčių, kodėl siūloma išplėsti spektrą, kodėl komisija tai siūlo. Nemažai klausimų užduota apie pasiūlymo praktiškumą, kaip jį įgyvendinti, ypač naujose šali, e, sritise, tai yra vaikų skurdas, benamystė. Įmanoma praktiškai gyvendinti, tačiau reikia elgtis kūrybingai. Mano organizacija pasiūlė išnagrinėti tokią galimybę. Tai yra startinių finansavimo paketų teikimas. Kai kurie žmonės gyvena m, mm, globos kažkokiose institucijose, prieglopšio institucijose ir jiems sunku pereiti į kitą lygmenį gyventi savarankiškai, nes jie negali įsigyti virtuvės įrankių ar elementarių valymo įrankių. Todėl tokiam žmogui labai sunku iš iš prieglaudos pereiti į nepriklausomą būstą. Ir paėmus lėšų dalį, kuri skirta benamystei, galima būtų skirti maždaug 25 milijonus eurų, skirti juos per metus ir tikiu, kad padėtume dideliai daliai benamių iš mm, prieglaudų persikelti į nuosavus namus, įsigyti mm, šiek tiek virtuvės indų, baldų, gyventi nepriklausomai. Taigi, manau, kad su ribotomis lėšomis įmanoma pasiekti labai apčiopimų rezultatų, bent jau benamystės <coughs> e, problemos rytyje. Ačiū. Toliau ponė, e, ponė Hainsworth, Eurochild atstovė. Short points, um, not responding to any of the questions. Ačiū. E, trys e, pastabos, neatsiliepiant apie programos valdymą, bet apie tai. Uh, uh, ta programa bus išplėsta, bus e, dirbama plačiau negu vien e, teikiama pagalba maisto, nes e, sakyčiau, kad vaikų skurdo mažinimas yra vienas iš ES prioritetas. Iš tiesų tai ne, ne vien būtų pagalba vaikams, bet reikėtų sulaužyti visą ciklą ES. Ir kalbant apie pagalbos maistų elementą programą, reikėtų sutelkti į tinkamą mytybą, į ilgalaikį vaikų jaunimo įtraukimą. Antras klausimas buvo užduotas toks, kaip būtų galima pasinaudoti protingiausiai šito fondo kaip jį būtų galima panaudoti tam, kad būtų užtikrintas didesnis žmogaus orumas, kad tai turėtų būti nelabdara, o reikia ištiesti pagalbos ranką ir Dabar komisijos pasiūlyme labai aiškiai pasakyta, kad uh, programa uh, yra tiesiog papildoma priemonė, turi uh, stiprinti žmogaus teisų gyvenimą, konkrečiai vaikų uh, teisų. Ir partneriai turėtų galėti uh, pasinaudoti šito uh, fondu, uh, panaudojant papildomas priemonės, galvojant apie tai, kaip iš, išeiti ilgo laiko tarp iš skurdo. Uh, Ir dar vienas e, dalykas e, - rodikliai e, bedarbių namų ūkio. Mes naudojamės tuo rodikliu kaip vienu iš rodiklių, kalbant apie šitą fondą. Ir labai daug darbo yra atliekama, kalbant apie materialinį vaikų nepriteklių. Mes atliekame peržiūrą, renkame duomenės ir labai būtų naudinga galbūt mm, pasinaudoti tuo um, tikslingai nukreipiant fondo lėšas. Ačiū. Pabandysiu atsakyti į klausimą apie maisto fondų vaidmenį panaudojant fondą. Maisto bankai kartu su kitom organizacijom organizuoja ir valdo maisto, aukoto maisto surinkimą ir dalyjimą. Vengrijoje yra apie 500 organizacijų, e, kurios mūsų dėka gauna maistą, kurį tuomet e, gali e, panaudoti savo socialiniam darbę. Mes e, nevyriausybinė organizacija renkame maistą. Žinoma, nesiekiame pelno, mes maistą renkame ir jį dalyjame. Be maitinimo programos reikia ir kitų e, šaltinių maisto E, bankai turi dar vieną svarbų šaltinį, tai yra e, maisto grandinės perteklius, tas perteklius, kuris, e, kuris yra įvairiose maisto grandinės dalise ir iš tiesų yra nemažas potencialas siekiant paversti tą perteklių pagalbą maisto. Dabar, man atrodo, Europoje nesuvartojame kasmet milijonus tonų maisto ir tą maistą būtų galima panaudoti socialiniam tikslam. Tad akivaizdu, kad tai būtų vienas iš tikslų maisto banko nustatyti tokius naujus perteklių, perteklių šaltinius ką galėtų padaryti ES. Visų pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kur yra tas perteklius, nes mes neturime labai tikslių duomenų, negalime įvertinti, kur yra perteklius nepanaudoto maisto. Ir reikėtų išsiaiškinti, kur yra tas potencialas, kur būtų galima sutaupyti maisto socialiniam tikslam, bet darbiavimas tarp maisto pramonės, maisto grandinės dalyvių, viešųjų institucijų, nevyriausybinių organizacijų turėtų būti didesnės, iš tiesų yra labai geros praktikos, e, smulkių projektų ir tai būtų galima panaudoti kitose valstybėse e, kitom, e, kitom, kitomis aplinkybėmis, tačiau informacijos apie tai trūksta. Ir kartais yra vykdoma politika, kuri neleidžia paversti pertekliaus pagalbą maistu. Pavyzdžiui, Europoje nemažai valstybių auko, aukojamas maisto perteklius yra apmokestinamas PVM. Įmonės naikina tokį maistą, nes jom kainuoja, jeigu jos aukoja labdarai šitą maistą. Ir yra e, ir, ir e, reguliavimas, kuris kliudo e, paversti perteklių pagalbą maistu. Tačiau e, manytumėm, kad tas tikslas labai svarbus, todėl e, nuoširdžiai e, sveiki, sveikintumėm Europos metus skirtus kovai su maisto švaistimu. Ir būtų galima pradėti darbą, kurti darbo grupės, kad būtų galima rasti papildomus šaltinius be maitinimo programos, kad būtų galima padėti Europos žmonėms. Dėkui. kaip europiečiai e, vertiname šitą programą tų, kurie naudojasi tą programą akimis, o ne tuo akimis, kurie e, teikia pagalbą ne, ne tuokimis, kurie valdo programą, nes aišku, klausimai labai uh, svarbus, reikia, reikia nagrinėti, reikia kalbėtis, aišku, per penkias minutės uh, čia visko neišspręsime, tai prašom sutikti su organizacijom, kurio, e, kurios tuom užsiema. Jeigu parlamentas galvoja, kad galima gauti didesnį biudžetą e, fondui, tai būtų labai gerai, bet ar galite tai padaryti, tai jūs turėtumėt pasiaiškinti, ką galite padaryti dėl, dėl teisės akto. Na, uh, E, dabar e, tas teisėtumas labai aiškus, tai e, buvo tokia sumaištis anksčiau, tačiau labai sunku bus įtraukti šitą priemonę į ESF, nes mes norime pasiekti ir vyresnius žmonės, ir, ir jaunimą, ir ar galima tai padaryti per ESF reglamentą, aš nemanau, kad teisiškai tai yra manoma, nes ESF reglamento teisinis pagrindas labai aiškus. Tai jeigu nebus labai uh, aiškaus instrumento kyla rizika, kad apskritai niekas nebus įgyventa. E, mes pageidavome, kad 20 procentų SF būtų e, skirta kovai su skurdu ir atskirtim. Jeigu to nebus, tai iš tiesų bus e, labai nenaudinga. Nedarykite e, tos klaidos. Šita programa yra e, atskira ir e, teisinis pagrindas, kodėl tai turėtų būti atskira programa, yra dabar labai aiškus. Antra, kaip protingai pasinaudoti fondu. Kaip mes tai suprantame, tai yra uh, ta vieta, per kurią galima kontaktuoti su skurstančiais ir per tai galima to žmonės suvesti su kitom tarnybom, su, e, tarkim, e, programom skirtom minimaliom pajamom ir panašiai, nes iš tiesų tai tai yra ne, e, ne tas galutinis punktas, kur teikiama pagalba, tačiau svarbu, e, kad žmonės turėtų dalyvauti įtraukties e, procese ir tuo jau pradėta naudotis kas protingiau ir čia galėčiau pateikti nemažai pavyzdžių. Tad tą mes turime galvoje, sakydami, kad reikėtų protingai uh, uh, kurti struktūrą. Viskas galų gale susiveda į subsidiarumo klausimą, tačiau e, čia e, nereiškia, kad mes imame spręsti visą problemą, mes nenorime e, šitom lėšom išspręsti visų skurdo ir badavimo problemų Europoje. Mes turime tuo pasinaudoti kaip priemonę, parodyti solidarumui, svarbu, kad dalyvautų visos šalis. Mes norime žinoti, kodėl badaujama šalise, ką galima padaryti su, uh, per minimalių pajamų programas, uh, tose valstybėse, kur tos programos yra, ką Europą gali padaryti, kad sistema būtų pakeista, kad uh, būtų požiūris sistemiškesnis. Tad iš tiesų reikėtų spręsti realias problemas ir reikėtų mokytis vieniem iš kitų. Uh, Pabandykime protingai vieni iš kitų pasimokyti, kaip spręsti šitas problemas, pabandykime išsiaiškinti, kodėl problemų mastas didėja. Ir e, kaip, e, e, kaip pasakė narys iš Niderlandų, kad reikėtų išsiaiškinti tarpusavio ryšius. Jeigu vykdysime tokią politiką, kokią vykdom, kiekviena šalis labiau bus pri, priklausoma nuo tokio požiūrio už penkerių metų. Tad pabandykime kartu išsiaiškinti, ką reikia padaryti, kad ateityje nebūtų tokios priklausomybės. Ir ką galėtumėm padaryti, kad atskirose šalise geriau funkcionuotų socialinės apsaugos sistema. Visą tai galima pasiekti nedidelėm investicijom. Tai nereiškia, kad reikėtų perimti valstybių narių atsakomybę. Net kartu bendrai kaip Europą turėtumėm apsispręsti, kuria krypt, e, kryptim. Uh, turime, e, turime įti, kad turime įti kitą kryptim dėl blokuojančios mažumos klausimo taip iš, um, iš darybų sunku susivokti, kaip viskas yra. Ir aišku, jeigu Junktinė karalystė ir Vokietija blokuos, abi, tai, e, tai iš tiesų jau bus nemažai pagrindo blokuojančiai mažumai, jeigu viena iš tų šalių neblokuos arba bent jau leis, kad viskas judėtų į priekį. Uh, Na, e, Vokietijoje argumentas buvo labiau, labiau toks, tai darėme anksčiau ir vertiname taip kaip blogąją praktiką, dabar norime nuo to nutolti. Gerai, daugelis e, e, vietoj norėtų, kad tai neegzistuotų. Tačiau poreikiai dabar tris kartus e, išaugia, pavyzdžiui, e, tai pagalbai, kurią teikti maisto bankai, tai reikėtų atsižvelgti į realybę. Dėl administravimo reikėtų mąstyti labiau strategiškai, kaip, kaip būtų galima į programą integruoti labiau mokymosi e, aspektą. Ir e, norėtumėm, kad parlamentas labiau užsimtų to klausimu. E, yra organizacijos, kurios užsiema socialinę e, atskirtim ir, e, ir narių vis mažėja ir o, o prašoma vis. Ir prašoma vis, vis daugiau fondų, kaip ir mūsų organizacijai. Mes bandom išsaugoti savo nepriklausomumą, bet prašome e, daugiau, daugiau lėšų ir galų gale tai e, gali lemti mūsų organizacijos žlugimą. Ir čia reikėtų mums rasti sprendimą. Dėkui. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas Olivier Bert. Euh, Aišku, labai sudėtinga per penkias minutės atsakyti į visus užduotus klausimus, tačiau kalbant apie sąsajas su ESF, mes supratome, kad mes nepriklausome uh, bendrai žemės ūkio politikai, e, kadangi bažu, e, bendrosios žemės ūkio politikos srityje nėra tiek daug maisto produktų pertekliaus ir kol, e, kol jis buvo tas perteklius, tol buvo prasminga jį perkelti į fondus, kurie padeda skurstantiems. E, Ir e, mes nekonkuruojame tarpusavėje, mes visi dirbame humanitarnėje srityje ir mes negalime ko kovoti, konkuruoti, sakydami, kad e, mano programa yra geresnė už tavo, mano programa yra vertingesnė už tavo. Tokiu būdu mes prasilenksime su mūsų tikslais. Visų pirma, mes turėtume teikti paramą maisto produktais ir e, ypač benamiams žmonėms, kaip jau buvo minėta. E, Toliau kalbant apie konkrečias sumas. Aišku, fondas yra atviras dabar visoms 27 valstybėms narėms, o ne tik tai 20, kai buvo anksčiau, buvo pasiūlyta 2,5 milijardai eurų šiam fondui, dabar sumažintos tos lėšos iki 2,1 milijardo. Fondo anksčiau buvo 3,5 milijardo, taigi atrodo, kad e, matome, kad beveik per pusę sumažintas tas fondas, lėšų mažiau, o e, valstybių narių yra daugiau. E, tačiau jau penkerius metus mažėja lėšos skirto šiam fondui. E, per pastaruosius metus 500 e, milijardų eurų sumažėjo ta suma. E, o mano e, organizacija 53 procentais e, daugiau žmonių aprūpina E, maisto produktų produktais. Tai reiškia, kad lėšų vis mažėja, o skurstančiųjų ir, ir nuo paramos priklausančių žmonių, kuriems reikia padėti, skaičius auga. Taigi mums reikia e, daugiau e, e, nuoširdumo ir sugebėjimo pripažinti e, tą egzistuojančią sistemą. Viena kolegė klausė, e, E, kas būtų, jeigu 2014 metais baigtų veikti šis fondas. Tai tuomet 115 e, milijonų e, valgių pateiktų dabar Prancūzijoje neliktų, tai reiškia daug žmonių ir toliau badautų. Aš nesu kažkoks burtininkas ir net jeigu ir per pusę sumažinsime lėšų skaičių, tai jau e, bus labai sudėtinga dėl to, kad mums bus sunku kompensuoti tą lėšų trūkumą. Manau, mm, kad pagal dabartinį pasiūlymą yra numatytas bendras finansavimas, tai galbūt e, bus taip, kad kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti tame bendrame finansavime, tai jau irgi yra numatyta e, ir numatytos išimtis toms valstybėms, kurios susiduria su ekonominės problemomis. Tai aišku yra tos valstybės narės, kurių situacija yra pati blogiausia. Mūsų organizacijos bando administruoti tas lėšas, kurias gauna, bet e, tai čia turėkite omeny, kad čia dirba savanoriai, kurie e, dirba e, savanoriškais pagrindais, jie nėra kažkokie pareigūnai, nėra kažkokie biurokratai, todėl mums reikia finansavimo žemės ūkio sektoriuje Yra, pavyzdžiui, atitinkamos organizacijos, kurios valdo, administruoja fondus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra PRR kažkokia organizacija, kuri valdo tą fondą. Tačiau e, reikia vis tik tai e, įvesti kontrolę po paramos e, suteikimo, o ne prieš, nes kitaip tai surištų mūsų rankas. Galėčiau kalbėti ilgiau, bet e, turiu baigti dėl laiko trūkumo. E, pirmininkė, dabar sutiksiu žodį poniai Kastelo. Ačiū, noriu padėkoti už nuomonės komentarus, labai vertinga, tai noriu pakartoti tai, kas sakė ponas Sirkas. Reikia padėkoti Jums už vertingą darbą bendruomenėse, Jūs joms tarnaujate. Noriu padėkoti komiteto nariams už apsikeitimą nuomonėmis tai labai naudinga. Įvairių temų paminėta, kai kurias iš jų verta prisiminti. Nuo pat pradžio organizacijų atstovai teigia labai svarbų dalyką. Šio fondo lėšos menkos, ribotos. Šita priemonė neskir, nėra skirta kovoti su skurdu, tai ne ta platforma. Bet nepaisant to, tai yra signalas, kad ES reiškia solidarumą su tais, kurie patiria didžiausią skurdą. Mes bandome sumažinti skurdą bent kiek, bent mažiausių mastų. E, bet jokių būdų mes nepareiškime, kad šitas fondas išspręs skurdo problemas. Labai svarbu tai pabrėžti. Taip pat susitikusi su su organizacijomis, įvairiusiamis organizacijoms ir, ir Estos Dikar, ir Airijos organizacijomis. Noriu joms pasakyti, kad fondas tai yra lašas vandeninė, bet jūs galite pastelti šitą fondą kartu su kitomis lėšų, kitais lėšų šaltiniais ir donacijos, ir aukos, ir kiti finansavimo šaltiniai. Buvo klausima, ar čia galima išvelgti subsidirumo pažeidimą ir teisinio pagrindo nebuvimą. Na, tikrai teisinis pagrindas egzistuoja pagal sutartį ir pagal principą, kad ES turi veikti savo piliečių labui. Taip pat matyčiau teisinį pagrindą pagal strategiją 2020. Taigi tikrai galime būti ramus, kad teisinis pagrindas egzistuoja. Aš pasižymėjau, kad organizacijų atstovai ir komisijos e, komiteto nariai reiškia susirūpinimą dėl programos finansavimo lygio, dėl jo mažumo. Deja, mūsų komitetas negali automatiškai užtikrinti biudžeto padidinimo, tačiau galime pasitelkti savo politinę įtaką, pasistengti, kad fondas turėtų minimalų reikalaujamą finansavimo lygį ir kad jis atitiktų tikslus. Kita tema - bendras finansavimas, kofinansavimas. Dėl šito dalyko mes turėtume kalbėti su komisija ir taryba. Mes žinome, kad jums tenka ieškoti finansavimo ir iš kitų šaltinių. ESF. Ar per greitai kalbu? Atleiskit pirmininkę, viršiau laiką, galvojau, kad man skirtos penkios minutės. ESF. Nebejoju, jog tai yra atskira finansavimo priemonė ir tai svarbi priemonė, turėtume išspręsti jos taikymo sritį. Su šešėliniais pranešėjais mes kalbėjome apie administravimo dalykus. Komisija pažadėjo aiškintis ir užtikrinti, kad biurokratijos būtų tik minimal, minimaliai. Žinių perdavimas, mokymasis. Tokias priemonės galima būtų įtraukti. Prašoma programos pernelyg nekaitalioti, nes programa sėkminga, bet kita vertus, jūs teigiate, kad yra sričių, kurias galima patobulinti. Ir baigiu, jau pirmininkė, baigiu. pirmininkė, na, šitų dalykų klausimų metu nereikėtų aptarinėti. Aš noriu priminti laiko datas. Vasario 21-22 svarstymas, pakeitimai, juos teks pateikti sparčiai, nes turime pristaikyti prie biudžeto dėrybų. Vadinasi, tik šešias dienas turėsime pakeitimams pateikti iki vasario 26-osios. E, tolesnis aptarimas vyks kovo 20-21 dienomis ir balsavimas plenarnėje sesijoje balandžio mėnesį. Dabar aš dėkoju penkiems svečiams, Apgailestauju, kad teko lėkti, lyg akis išdegus, skubėti, bet tai neišvengiama. O jūsų nuomonė, jūsų nuomonės komentarai labai naudingi, ypač pranešėjai. vasario 21 dieną, aš nebejoju, kad pranešėja, kai mes svarstysime, atsižvelgs į tuos komentarus. Štai, baigėme šį klausimą. Ir dabar 16 klausimas. Agentūrų, keturių agentūrų susijusių su mūsų darbu pristatymas. Jos pristatys savo darbo programas. Perduosiu pirmininkavimą vice pirmininkui. Pirmasis pristatymas tai Europos saugumo darbe, darbo saugos ir, darbo, ir sveikatos apsaugos darbe agentūros pristatymas. Septynios minutės. Ačiū. Ačiū už kvietimą, už galimybę pristatyti mūsų veiklą norėčiau pateikti apžvalgą trijų pagrindinių strateginių sričių, kuriuose dir, dirbsime ir e, dirbame ir 12, ir 13, ir, ir toliau. Pir, Pirmoji skaidrė e, - sveikų darbo vietų kampanija. Ji buvo organizuota 12-aisiais, tai vyks ir 13-aisiais. Tema ir buvo, ir yra, tai informatumo e, didinam, didinimas apie e, saugą sveikatą darbe. Kampanijoje susitelkta į lyderystę, dalyvavimą darbo rinkoje siekiame įgalinti aukštesniosios e, grandies e, e, vadovus, mažinti riziką darbuotojam, skatiname įtraukti suinteresuotėse šalis. Į tai kampanija labai sėkminga, nors tema labai bendro pobūdžio, bet man atrodo, mums pavyko parengti medžiagą išnaudosim visas septynes minutės. Taip, kaip tik tai matome e, fotografijas iš kampanijos, parengėme medžiagą 24 kalbomis, parengėme ne vieną leidinę, tai praktinės vadovas, brošiūros, e, plakatai, DVD e, diskai, tai palankiai įvertino valstybės narės dirbame kartu su Business Europe ir e, Europos profesinių sąjungų konfederacija ir, žinoma, platiname visą e, medžiagą valstybėse narėse. Ir e, tai žinau, nes dalyvavau ne vienam seminare ir konferencijoje. Daugelis valstybių narių, dauguma jų tiesą sakant, buvo labai aktyvės. Europos lygmenių vyko du E, pritraukimo samdymo etapai ir džiugu dabar pranešti, kad e, turime 85 oficialius europinius e, partnerius. Jie prisideda prie sveikos darbo vietos kampanijos. Tai yra pačios įvairiausios organizacijos, kaip Europos socialinių partnerių organizacija, daugia nacionalinės kompanijos ir visą Europą apriepiančios organizacijos. Dabar jau esame gavę 50 paraiškų, praktiškai iš visų valstybių narių vykdoma atrankos procedūra. Dalyvaujama ir įmonių um, lygmenių, mm, dalyvavo ir smulkios ir mikro įmonės ir um, atrinktos uh, buvo dešimt E, nugalėtojų. Viršūnių sutikimas vyks 13-aisiais e, Bilbao, bus organizuojama bendrai su tuo metu tarybai pirmininkausiančia Lietuva. E, dabar jau galvojame apie tolesnę sveikų darbo vietų kampaniją ir šūkis bus tokios, kad sveikose darbo vietose nekyla stresinių situacijų E, ir tai yra daroma įmonių lygmenių ir jau e, labai aktyviai dalyvauja valstybės narės, socialiniai partneriai, tada atrodo, kad labai e, palankiai buvo įvertinta idėja užsimti šitą temą. Antroji sritis, kurią norėčiau paminėti, tai interve, internetinės rizikos vertinimo priemonės dėgymas AIRA, tai da, skirta mikro įmonėms, tai pradėjome daryti prieš porą metų ir dabar atrodo, kad vis daugiau valstybių narių dalyvauja, kuriant savo pačių euro priemonę nacionaliniu lygmeniu, sektoriniu lygmeniu. Uh, įvykdyta testavimo e, fazė ir 12 e, e, Liepą atliktas vartojimo lengvumo testavimas. Ir dabar jau turėsime rizikos vertinimui skirtą labai praktišką priemonę, Dabar situacija tokia. Pasirašėme su valstybėm narėm devynius memorandumus ir su daugiau valstybių narių kalbama apie tai, kad būtų galima dėkti šitą priemonę nacionaliniu lygmeniu. Tai atrodo, kad dabar šitas sniego e, kamuolys rytas ir vis didėja, prisijungia vis daugiau valstybių narių. Bendradarbiaujame ir e, su nacionaliniais OŠ institutais Ir bent e, aštuoni sektoriniai socialiniai partneriai bendradarbiauja su mumis, jie, e, jie taip pat kūrė savo pačių OIRA e, priemonės. Agentūra, žinoma, remia tolesnę plėtrą, taip pat teikiame mokymus ir pagalbą OIRA bendruomeniai visoje Europoje. Na ir, žinoma, vienas iš svarbiausių klausimų yra toks, kad šitos priemonės būtų kuriamos kartu su socialiniais partneriais nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Raginame valstybės narės pasinaudoti finansavimu. Mes parengsime OIRO finansavimo vadovą, jį e, platinsime, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti šitom finansavimo galimybėm, kad toliau e, plėtotų interaktyvų OIRO e, interaktyvio ORA priemonė. Ir paskutinės rytis. susijusi su mūsų pradėtų gyveninti projektu. Jis skirtas vyresnio amžiaus darbuotojams saugai darbe sveikatai darbe. Kaip e, žinote, 2 milijonai skirta na, tai e, veiklai, e, parengėme projektą, rengsime ataskaitas, baigsime konferenciją 15-aisiais, nagrinėjame, vertiname kas vyksta e, e, saugos ir sveikatos darbe požiūrį valstybėse e, narėse, jų lygmenių, darbo vietos lygmenių ir siekiame, kad būtų keičiamasi gerąją praktiką ir priemonėmis saugos ir sveikatos darbe ir bandysime padaryti e, iš, išvadas ir galbūt tuomet užimtumo generalinis direktoratas galės pateikti e, rekomendacijų ir Europos parlamentas galės tai nagrinėti. Ta tema buvo minėta šiandien iš ryto, reikėtų galvoti apie e, strategijas skirtas tam, kad būtų galima didinti galimybės įsidarminti žmonėm, ypač vyresnio amžiaus Ir pabaigoje paminėsiu, agentūra pradėjo įgyvendinti vidinę sveikatos darbę ir saugos strategiją. Gruodį tam pritarė mūsų valdyba ir tikimės, kad strategija bus pradėta įgyvendinti agentūroje 13-aisiais. Tai žinoma, reikš, jog bendradarbiausime su komisija, ji daug prisidės ir e, tikimės, kad komisija e, pradės e, taip pat gyvendinti Europos saugos ir sveikatos darbę strategiją. Tad čia dirbame kartu su valstybėm narėm komisija, Į kitus klausimus e, atsakysiu vėliau, bet pirmiausia, norėčiau, atsaky, e, norėčiau atsakyti klausimą užduotą iš ryto dėl mūsų buveinės. Taip, e, siekiame, kad būtų patvirtinta tam, kad mūsų buveinė būtų, buveinė būtų Bilbao. Atrodo, kad Ispanijos vyriausybė pritars tam ir, ir pasi, pasirašys tokį susitarimą e, dabar renkime ir na, tai jau bus tarptautinis susitarimas dėl agentūros buveinės. Dėkui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Kristianui Letemair. Jis yra CDFOP agentūros direktorius. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponės ir ponai. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač jo užimtumo komitetui už tai, kad jisai remia Europos profesinio mokymo, profesinio mokymo plėtros centrą ir rėmė jį 2012 metais. Dabar e, kaip tik mūsų centras e, pradėjo naujo direktoriaus įdarbinimo procedūrą, e, nes ankstesnis konkursas baigėsi be rezultatų. Ir nuo 2012 metų lapkričio mėnesio aš dirbu kaip pavaduojantis direktorius, kaip laikinas direktorius. Iš tiesų, kalbant apie CDFOP struktūrą, kol kas yra e, dėl susidariusios situacijos e, vėlavimų siekiant įgyvendinti e, siekiant įrengti šio e, centro pastatą. Kalbėsiu apie mūsų darbą 2012 ir mūsų planus 2013 metams. E, mūsų metinė 2013 metų programa greitai bus e, įdėta į mūsų tinklapį. Norėčiau pasakyti, kad 2012 metų programa buvo sėkmingai įgyvendinta mes e, įgyvendinome e, auditorumų rekomendacijas ir mes prisidėjome prie to, kad mūsų centras gerai veiktų. 2013 e, metais svarbiausias prioritetas yra kova su jaunimo nedarbu ir atitinkamų jaunimo gebėjimų E, skatinimas, taip pat e, judumo užtikrinimas, judumo taip pat ir tarp atskirų profesijų ar atskirų mokslo sričių. E, tai yra pagrindiniai mūsų, fon, mūsų centro prioritetai. Taip pat norėčiau priim, priminti jums, kad 40 procentų E, darbuotojų e, dažniausiai yra že, že, že, žemo lygio, 50 procentų vidutinio lygio ir 10 procentų turi aukštąjį išsilavinimą. Dabar mes e, pakeitėme visą tą struktūrą, tik 10 procentų liko žemo lygio darbuotojų. Ir iš tiesų profesinis mokymas ir stažuotės yra svarbus dalykas siekiant skatinti ES konkurencingumą. E, e, tačiau pažvelgus į žmonės, kurie dalyvauja mokymo programuose, e, reikia suvokti, kad reikia specifinių priemonių, kad žmonės galėtų baigti tas profesinio ūkdymo programas ir įgyti bent jau vidutinę kvalifikaciją. E, taip pat reikia paminėti, kad yra labai e, e svarbu, kad žmonės e, baigtų stažuotės Manau, kad e, profesinis e, lavinimas yra, e, taip yra labai svarbus ir mes parengėme komunikatą šią temą. Jame kalbame apie valstybių narių indėlį E, gruodžio mėnesį baigėsi dvi šalės e, dėrybos su e, Vokietija ir kitomis šešiomis valstybėmis narėmis. Ir dabar komisija ir dabar komisija turės įgyventi darbinės praktikos strategiją. Ir manau, kad šita strategija turėtų prisidėti prie E, didžiulio lygio nedarbo, jaunimo nedarbo mažinimo. Kai kuriuose regionuose tas jaunimo nedarbas sudaro 50 ar, ne, ar net 60 procentų. E, kalbant apie CDFO poreikius, reiktų pasakyti, kad 2013 e, metais mes turime išnagrinėti, kokių gebėjimų reikia darbuotojams ir E, komisija taip pat e, para, paprašė, kad CDFO prisidėtų prie Europos semestro bei Kopenhagos proceso įgyvendinimo ir kad e, būtų pateiktos vadinamos šalių specifinės rekomendacijos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes darome viską, kas yra mūsų galioje, kad pasiektume pažangos savo darbe. Taip pat e, e, pradėjome, video, e, pradėjome renkti video konferencijas ir taip pat naudojame, pavyzdžiui, Skype programą žmonių įdarbinimui. Norėčiau dar kartą pabrėžti Europos parlamento paramą ir norėčiau e, paminėti, kad 2013 metams mums e, dar trūksta atitinkamų lėšų. Ir e, kai bus e, e, pabaigtas mūsų biudžeto projektas, aš tikiuosi, jis pasieks jūs ir mes tikimės jūsų paramos. Dėkoju, ponė Letmaier. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Juan Menendės Valojas, e, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui. Dėkui. Dėkoju. Šie metai mūsų fondui, eurofondui yra labai svarbus, nes šiemet mes baigiame ketverių metų programą geresnis gyvenimas ir galimybės visiems ir pradėjome naują programą. Jos pavadinimas nuo krizės į ekonomikos atsigavimą. Tikėkime, kad jis įvyks. Kompetitinga ir sąžininga Europa. Taigi dabar tai tarsi pereinamasis laikotarpis. Galime pasimokyti iš praeitos programos. Išsame informaciją aš paliksiu čia salėje, galėsite susipažinti. Mes tęsime darbą tose srityse, kurias geriausiai išmanome. Tai yra darbo sąlygos, pramoniniai santykiai ir socialinis dialogas, gyvenimo sąlygos, ir galiausiai struktūriniai pokyčiai bei restruktūrizavimas. Didžiąją dalį savo darbo mes grįsime stebėsenos veikla. Turbūt jums žinomi trys tyrimai, kuriuos mes atliekame. Europos darbo sąlygų tyrimas, Europos gyvenimo kokybės e, tyrimas ir Europos bendrovių tyrimas. Paskut Paskutinį tyrimą mes atlikome 34 šalise ir rezultatai buvo pristatyti šiais metais parlamente, dalyvaujant parlamento vadovui Šulcui. Vyko diskusijos dėl darbo sąlygų. E, gyvenimo sąlygų kokybės tyrimas buvo pristatytas praeitų metų pabaigoje čia Briuselėje. Ir naujas ciklas prasidės šių metų pradžioje. Štai čia žemėlapis iš mūsų interneto svetainės, galite pasirinkti valstybę ir palyginti tam tik, pagal tam tikrus rodiklius su kitomis valstybėmis. Šitą informaciją prieinama internete. Mes turime tris observatorijas, tai yra pramonės santykių observatorija, darbo sąlygų observatorija ir pokyčių stebėsinos centras. Dabar apjungsime į vieną bendrą observatoriją, profesinio gyvenimo observatoriją, nes tai susiję klausimai. Aš turiu minį pirmasis dvi observatorijas, o trečioji observatorija buvo įsteigta Europos vadovų tarybos sprendimu 2001 metais. Mes savo studijų tyrimų rezultatus apjungiame su kitų tyrimų rezultatais. Pavyzdžiui, mes bandome išsiaiškinti, koks yra krizės socialinis poveikis. Tai pailustruosiu. Neseniai Briuselėje buvo pristatyti e, rezultatai trečiojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo ir pateikiami duomenys prieš ir po krizės. Vienas trečdalis mūsų piliečių nurodė, kad jų finansinė situacija pablogėjo. Ir 7 procentai nurodo, kad iš vis jiems sunku pragyventi iš turimų lėšų. Įvairovė labai didelė. 22 procentai Graikijoje nurodo tokį rezultatą ir tik 1 procentas Suomijoje. Nieko nenustebins turbūt, kad optimizmo e, ir pasitenkinimo savo gyvenimu lygis irgi sumažėjo 20 procentų kai kuriuose valstybėse, aišku, tose valstybėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. E, bendra išvada tokia, Europa puikia vieta, vis dar puikia vieta gyventi, bet situacija blogėja. Ir štai rezultatas, kuris turėtų kelti nerimą politikams ir šiam parlamentui, tai yra mažėjantis pasitikėjimas parlamentais ir vyriausybėmis. Iš dešimties balų tik tai keturiais balais vertintas pasitikėjimas vyriausybėmis ir vos daugiau parlamentu. Daugumoje valstybių šitas rodiklis po krizės labai žemas. Krizė kirto kai kurioms grupėms skaudžiau nei kitoms. Ypač nukentėjo jaunimas ir ypač tie, kurie mm, neturi pakankamai išsilavinimo, neturi darbo, mes naudojame santrumpą NEET tai sudaro 14,5 procentų ES gyventojų ir ekonomikos prarandama nauda dėl šito procento sudaro 1,2 procento BVP arba 153 milijardus eurų 2011 metais. Tyrimas atskleidžia ir socialinę žalą, socialinius kaštus šitos jaunimo problemos. Ir trečias pavyzdys. Krizės poveikis sąsoje su restruktūrizavimu. Mes aiškinomės, kas atsitinka žmogui praradus darbą ir kas dažniausiai praranda darbą, kas, kam sunkiausia susirasti naują darbą koncentravomės į tuos darbuotojus, kurie pasilieka pertvarkytoje bendrovėje. Pertvarkytoje, kad būtų konkurencingesnė. Tie žmonės patiria didesnį stresą darbe, didesnės socialinės, ekonominės rizikas. Dabar aptarsiu mūsų naująją programą ir strateginius tikslus. Teikti kokybišką ir aktualią informaciją politikams laiku. Išskiriame keturias sritis - darbo rinka, nedarbas, darbo vietų stebėsena, mes stebime, kokios darbo vietos prarandamos, kokios atsiranda, kokia jų kokybė. Koncentruojamės į Europos gamybos pramonės ateitį. Antroji sritis - darbo sąlygos. Kokios darbo sąlygos gali užtikrinti tvarų užimtumą? Trečia - pramonės santykiai ir besikeičianti politika, e, kaip veikia darbo užmokesčio nustatymo mechanizmas ir ketvirtas rytis pragyvenimo standartai ir socialinės paslaugos vaikų priežiūra, sveikatos priežiūra, paslaugos jauniems žmonėms. Mes panagrinėjome, ar mūsų rezultatus naudoja politikos formuotojai. 204 ES dokumentai pacitavo mūsų tyrimų rezultatus. Štai čia matote pavyzdžių. 29 parlamento dokumentai mus paminėjo. Kai kurie iš jų turėtų, jums būt, turėtų būti jums gerai pažįstami. Pavyzdžiui, ataskaita apie restruktūrizavimą, ataskaita apie EGA fondą, taip pat moterų komiteto pranešimas, taip pat pranešimas, užimtumo komiteto pranešimas apie mažas ir vidutinės įmonės. Paminėsiu ir Europos Sąjungos, Europos komisijos dokumentus. E, tai ir CDFOP dokumentai, ir pasiūlymai tarybos rekomendacijoms dėl jaunimo garantijų. Yra ir kitų daug pavyzdžių, bet neturime dabar laiko juos aptarinėti. Pabaigsiu skaičiais. Ką mes veikėme 12 metais? Biudžetą išnaudojame daugiau kaip 99 procentais, įskaitant ir mm, tam tikrą sumą skirtą atlyginimams. Bendras biudžetas buvo daugiau kaip 20 milijonų eurų, 81 procentas skirtas mūsų pagrindiniams veikloms, 172 leidinius paskelbėme ir mūsų leidiniai parsisiusti iš interneto ko ne šimta tūkstančių kartų, o interneto puslapį aplankė daugiau kaip 2 milijonai naudotojų, o dabar aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkoju už jūsų pristatymą. Dabar suteiksiu žodį Europos mokymo fondo direktoriai ir prašau neviršti septynių minučių. Prašau. E, tokia yra paskutinio kalbėtojo dalė. Norėčiau pasisveikinti su visais čia šioje salėje ir norėčiau padėkoti užimtumo komiteto e, nariams už tai, kad e, jūs teikėte mums pagalbą, teikėte ją 2012 metais. 2012 nebuvo lengvi metai, jūs suprasite, kodėl aš taip manau. E, pagrindinė, apžvelgdama pagrindinės mūsų veiklas. 2012 metai buvo metai, e, kuomet pietų e, viduržėmio jūros pakrantės šalise buvo labai sudėtingi metai ir tai galbūt neatspindi visos situacijos Europos valstybėse narėse, tačiau aš pakalbėsiu taip pat e, apie mūsų įgaliojimus už ES ribų, e, todėl kad e, ir tai yra labai svarbu dėl to, kad Europa bus stipri tik tai tada, kai jos kaimynai bus stiprus ir todėl mūsų veikla peržengia ir ES ribas. Ir galiu pasakyti, kad 2012 metais e, tai tie 2012 metai, kaip juos vertina Europos komisijos atitinkami generaliniai direktoratai, buvo tokie metai, kai e, e, Europos mokymo fondas atliko savo veiklą, jūs gavote mūsų veiklos ataskaitą. E, Ir mes bandėme daryti viską, kad būtų sukurta pridėtinė veiklė. E, Taigi, 2012 metai e, buvo tie metai, kuomet mes esame Torino procesą ir e, aš jau, aš džiaugiuosi, kad CDFOP mūsų, mūsų E, gimininga organizacija paminėjo Kopenhagos procesą ir manau, kad mes turime e, ir toliau tęsti savo veiklą part, e, valstybėse partnerėse. kai kurios valstybės negali dalyvauti mūsų programuose dėl politinių priežasčių. Jūs suprantate, kodėl nedalyvauja Sirija, Turkmenistanas ir Alžyras. E, mes daugumą savo programų įgyvendiname e, kartu su CDFOP, kalbant apie Turino e, proceso įgyvendinimą, mes esame atviri kiek, visiems, kiekvienam iš jūsų. E, o 2012 metais mes į tą procesą įtraukėme ir vyriausybinę dimensiją, todėl kad e, manome, kad nedarbas yra tema, e, kuri nėra tik vienos kažkokios institucijos kompetencijoje, todėl mums reikia bendros politikos, bendros vizijos, bendro politinių tikslų įgyvendinimo. Ir todėl mes e, įtraukėme į savo veiklą e, debatus ir e, paramą daugia pakopę valdyseną. Taip pat mes manome, kad ta daugia pakopė valdysena turėtų būti taikoma taip pat ir vyriausybėms bei e, vietos valdžios struktūroms. E, taip pat būtų labai svarbu, kad vietos lygmenių e, būtų galima taip pat kovoti su atitinkomomis pro problemomis. Kita svarbi sritis, kurioje mes aktyviai veikiame 2012 metais, beje, e, tai buvo ir Turino proceso e, rekomendacija, tai buvo darbo stažuočių programa. Ir tai yra, lab, e, tai yra labai svarbus tikslas tose ta, šalise, kur ypač aukštas yra jaunimo nedarbo lygis. Pateiksiu Egipto pavyzdį. Egipte e, greitai m, sproks toksai demografinis burbulas ir e, ten reikės keliolikos milijonų darbo vietų ir nemanau, kad kuri nors valstybė sugebėtų sukurti tiek darbo vietų, bet dėl to yra labai svarbu, kad žmonės toje šalyje turėtų atitinkamus gebėjimus, kad galėtų dirbti savarankiškai arba e, ieškoti karjeros galimybių. Kalbant apie Egiptą, reikia pabrėžti, kad e, praėjusią savaitę Egipto vyriausybė priėmė e, sprendimą e, centralizuotai ir koordinuotai spręsti profesinio lavinimo ir stažuočių klausimą, o ne priskirti jo skirtingoms ministerijoms. Ir e, kol kas visi skaičiai e, byloja apie tai, kad e, yra trūkumas darbo koordinavime tarp atskirų Egipto teritorijų. Todėl sanglaudos aspektas yra labai svarbus ir mes šitą klausimą turime spręsti kar, kartu su Egipto atitinkamomis institucijomis ir mūsų kolegos vyks artimiausių metų į Egiptą, ten aptars Turino procesą ir e, būtent tas Turino procesas 2013 metais turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į tam tikrų šalių politinę situ, situaciją. E, 2013 metais mes turėtume savo veiklą vykdyti taip pat ir Libijoje. Libija į, į mūsų veiklą buvo įtraukta 2012 metais ir 2012 metais mūsų agentūra veikia Libijoje ir mes Esame patenkinti to darbo vaisiais, nes e, žmogiškiai ištekliai yra labai svarbus, padedant Libijai atsigauti po e, ginkluoto konflikto toje šalyje. E, ir tas žmogiškųjų išteklių vystimas, e, vystimas turėtų būti svarbus uždavinys visose e, besivystančiose šalise ir šalise po konfliktų. E, E, taip pat labai svarbu siekti politinio dialogo su e, suinteresuotomis grupėmis atitinkamose šalise ir ypač regioninių e, lygmenių. Ir aš norėčiau padėkoti dar kartą užimtumo komitetui už tai, kad jis padėjo mums. Ir e, leido surenkti mums Amane švietimo ir darbo reikalų ministrų susitikimą. Ir e, yra labai svarbu, kad apie politikos sprendimus diskutuotų ne tik e, vyriausybių, bet taip pat ir parlamentų atstovai, politikai. Ir todėl mes tikimės, kad ir toliau tęsis e, parlamentinis dialogas su viduržėmio jūros šalimis. Ir e, E, reikia suvokti, kad nėra kažkokios vienos institucijos, kuri būtų atsakinga už e, nedarbo mažinimą, už e, profesinių kvalifikacijų kelimą ar profesinį mokymą. Todėl mes visi turime E, spręsti šitas problemas ir turime e, tarp institucinių lygmenį diskutuoti apie esamas pro problemas. 2012 metai taip pat buvo svarbus iš administracinio požiūrio taško ir mes pateiksime birželio mėnesį jums konkrečią 2012 metų ataskaitą, bet galiu tiesiog pasakyti, kad 2012 metais mūsų biudžetas buvo 1 procentų mažesnis negu 2011 metais ir nepaisant to mums pavyko pasiekti visų tikslų ir netgi įtraukti į savo programą naujas šalis kaip Libija. Tačiau nepaisant to mums reikia ateityje geriau įvertinti prioritetus, o 2014 metai nebus tie metai, E, kai mes galėsime kvestionuoti atitinkamų organizacijų veiklą, nes turėsime įgyventi Europinę darbo tvarkę. 2013 metai bus metai, kuomet mes toliau sieksime pažangos ir e, mes turėsime remtis nepriklausomų ekspertų žiniomis 2013 metų programa mūsų valdymo taryboje buvo patvirtinta lap, lapkričio mėnesį ir um, mes suvokiame, kad ir toliau turime siekti savo tikslų bendradarbiau, bendradarbiaudami su CDFOP. Taip pat turime tęsti profesinio lavinimo programas Rytų Europoje Ir turime e, taip pat tęsti savo programas Viduržėmio jūros šalyje. Yra du projektai, kurie bus įgyvendinti e, nedelsiant. E, tai yra e, kova su nedarbu, ypač su jaunimo ir moterų nedarbu Viduržėmio jūros šalyse. Ir e, mes e, taip pat bandysime e, labiau padėti. E, plėtros šalims, kad e, jos galėtų prisiderinti prie ES 2020 tikslų, nes tai yra e, strategija, kuri atitinka e, daugelio strategijų tose šalise prioritetus. Ir taip pat bandysime spręsti ekonominio ir socialinio vystimosi problemą šiose šalyse. Dėkoju uždėmesi. Um, you know... Ačiū už Jūsų pasisakymus. Kaip žinote, Europos parlamentas paskyrė tris ekspertus į Europos mokymo fondo valdybą. Jan e, Andersen, vienas iš kolegų, kaip tik tai, kuris e, yra čia, taip pat čia ir kiti kolegos. Visiems suteiksiu žodį po tris mintes, pane Andersen, prašom. Ačiū. Norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą, kaip kad dariau pirmininka, pirmininkaudamas, perėsiu į švedų kalbą. Džiugu vėl čia sugrįžti. Tiesą sakant, čia jau lankiausi ir komiteto buvau pasirinktas vienu iš ekspertų turėjau nemažai žinių apie Europos mokymo fondą. Aš buvau susipažinęs ir e, su kai kuriuom kitom institucijom, tačiau turėčiau pasakyti, kad e, kai pradedi dirbti vadovaujamą e, darbą, įgyji išsamesnių žinių kalba eina ne tik tai apie valdybos posėdžius, dėl to svarbiausia dalis yra pasirengimas. Mes parlamento paskirtieji ekspertai labai aktyviai dalyvavome rengiantis valdybos posėdžiams, rengiant programas. Tai yra svarbiausia darbo dalis. Norėčiau paminėti porą dalykų. Tiesą sakant, man labai didelį įspūdį padarė atliekamas darbas. Nebuvau taip gerai su tuo susipažinęs. Kas man labiausiai padarė įspūdį, tai tai, jog pavyksta pasiekti to, kas susibrėžiama padaryti. Ir ypač turint e, galvoje, kad biudžetas sumažintas, administracija sumažinta, vis dėlto darbo apimtis nesumažėjo e, tose šalyse tose šalise, kurios yra e, tikslinės šalis, tose regionuose, kaip tik tai dar daugiau darbo nudirbta siekiant sukurti mokymo sistemą ir vietos ir nacionalinių lygmenių. Kitas dalykas man padaręs įspūdį tai lankstumas. Girdėjome apie tai, kas vyko Šiaurės Afrikoje, konkrečiai Egipte, Libijoje. Ir tai, jog Europos mokymo e, fondui pavyko tęsti dialogą, pritraukti išteklius, kad būtų galima e, kurti e, naujas sistemas, tarkime, Egipte jau, jau buvo E, tam tikros struktūros, bet buvo problemų, o Libijoje e, vis dėlto kilo pilietiniai e, neramumai. Tai yra didžiulis pasiekimas. Europos mokymo fondui pavyko pradėti kurti. Tai ir, žinoma, darbas bus tęsiamas, kalbant apie bendradarbiavimą švietimo srityje, nesvarbu ar tai tarp Europos valstybių narių ar, ar su kitom valstybėm, tai yra il, ilgus metus trunkantis e, darbas ir žinoma reikia atsižvelgti į vietos sąlygas, norint kurti ilgalaikės e, sistemas. Žinau, kad ir komitetas vadovaujasi ilgalaikiu e, požiūriu ir svarbu, kad e, apie tai nepamirštumėm ateityje, kad turėtumėm orientuotis į ilgą laikotarpį. Negalima kasmet numatyti tam tikrus pakeitimus. Reikia ilgalaikio požiūrio, kad būtų galima dirbti kaip siekiama. Ačiū už kvietimą. Ir tikiuosi, kad, e, kad ir Sarai bus suteikta žodis, nes jis kur kas ilgiau dirbo kaip ekspertė negu aš. Ačiū. Aš dabar antrą kartą, antrąją kadenciją einu trejų metų kadenciją kaip ekspertas, ekspertė ETF klausimais. Mm, dirbu su Europos mokymo fondu. Nenoriu kartuoti to, kas pasakyta. Kalbėsiu apie išorinį įvertinimą. Jis buvo labai naudingas. Jau ketverius metus dirbame su tuo fondu ir matome, kad keičiasi fondas, jo valdymas ir tai suteikia vilties. Mes <clears throat> norime dalyvauti ir darbų programoje, kuri prasideda šiemet. Bet mes norime dalyvauti įrengiant strateginį planą 14-20 metams. Svarbus yra rizikos valdymas, jį reikės atlikti. Ir ETF programai ir visos ES kontekste, nes ateinantis laikotarpis bus sudėtingas ES ir jos kaiminėms šalims. Aš matyčiau kelias tendencijas. Noriu, kad atkreiptume dėmesį jas. Didėjantis strateginis ETF panaudojimas Medlin paminėjo Šiaurės Afrikos šalis, pietų viduržėmio regioną. Ne tik Egipte, bet ir kitose to regiono valstybėse 50 procentų gyventojų yra jaunesni nei 25 metų žmonės. Tai itin rizikinga grupė dėl įvairių priežasčių. Ir pasitelkti ETF pasitelkti profesinį mokymą tose šalyse yra strateginis žingsnis, strategiškai labai svarbus ES. Dar vieną priemonę galima išnaudoti daug labiau, ne tik ETF fonde, bet ir visoje ES. Tai pereiti prie tvarios plėtros, kuri numatyta Lisabonos sutartyje, ir pabandyti suvokti, kokių žinių ir įgūdžių reikia auginti ne tik aplinkosauginį kapitalą, bet, bet ir žmogiškai bei socialinį kapitalą. Reikia elgtis ir žiūrėti daug sumaniau, išmaniau į darbo vietų kūrimą, ir augimą, į profesinį mokymą. Ir visą tai galėtų būti pritaikyta tose, mano minėtose, trečiosiuose šalyse, kurios susiduria su daugybė problemų. Tam reikės strateginių investicijų. ETF neseniai paprašyta 1 procentų mažinti darbuotojus, bet dabar kitas žinia kad siūloma 2 procentais didinti darbuotojus. Keista. Keisti tokie dalykai. Ma, aš manau, kad tai tarsi anklodės tampimas pirmin atgal. Šitas komitetas turėtų pasidomėti šitą problemą. Jeigu mažinate darbuotojų skaičių, tuo metu, kai strategiškai to nereikėtų daryti. E, štai tokia mano nuomonė. Um, now I give the floor to the members, um, um, to Mr. Sarkas, and please. Dabar kalbės komiteto narys ponas Sarkas, dvi minutės. Aš noriu nuoširdžiai padėkoti direktoriams ir ekspertams ir pasisveikinti nuoširdžiai, šiltai pasisveikinti su ponu Andersonu. Šitie ekspertai yra paskirti parlamento. Jie pasidalijo savo patirtimi ir vizijomis ateities vizijomis. E, labai pagirtina tokia praktika. Aš noriu padėkoti Jums už pranešimus. Tai galimybė mums pažvelgti į rezultatus, į ataskaitas jūsų darbo. Ir kiekviena, kad ir smulki pastaba, yra naudinga. Šios agentūros dirba stiprindamos Europą. Ir agentūrų darbas atspindi realią Europos padėtį. Aš asmeniškai noriu Jums padėkoti, nes aš pats gavau paramą iš agentūrų, kai man jos reikėjo. Aš pastebėjau, kad agentūrų atstovai sugebėjo čia atvykti, nors jų pačių materialinė padėtis ar finansinė padėtis yra prasti, prasta. Pavyzdžiui, Bilbao agentūra patiria kažkokių problemų su patalpomis, su pastatu. Kokia dabar situacija, aš noriu paklausti, gal mes kažkaip galime padėti? Kaip įveikti tas kliūtis? Kaip sekasi jums formuluoti e, europinę strategiją, ne tik Bilbao, bet ir kitose agentūrose. Ir kokias grėsmės jūs matote europiniai strategijai? Jūs turėtumėte pabrėžti komisijai ir tarybai, e, kokia svarbi yra europinė strategija. Toliau, Turino agentūra jūs taip pat turėjote problemų dėl patalpų. Ar mes, ar jūs išsprendėte tas problemas, ar mes galime kuo nors padėti? Ir noriu padėkoti Jums, nes su labai mažais ištekliais Jūs sugebate atlikti vertingą darbą. Turim galvoje, kiek liko um, laiko, norėčiau dabar suteikti Jums žodį užduoti klausimus ekspertams. Ponas Jis. Atsiprašau, pirmininkė, nenugirdau, ką Jūs sakėte, bet norėčiau pasakyti, kad tos agentūros, už kurias atsakingi šiam komitė esam, suteikia mums labai didelės e, verties ir e, Dublino fondo statistika kalba už save. Mm. nes ir mūsų parlamento nariai savo darbuose labai dažnai minė šito e, fondo darbą. Na, o kalbant apie Bilbao agentūrą, taip pat norėčiau pažymėti, kad jų darbas yra neįkainojamas. Daug, jau daug e, metų nesilankiau CDFOP, CD e. norėčiau paminėti ką minėjo Turino agentūros ekspertai Janas ir, ir Sara. Buvo pasakyta, jog reikia nuoseklaus e, finansavimo ilgojo laikotarpiu, nes Sara minėjo 1 procentą, kitais metais 2 procentus. Tai iš tiesų gali sukelti problemų su e, personalu ir e, sutikras tokias pat problemas išgyvena ir kitos agentūros. Aš manyčiau, kad kalbant apie biudžeto komitetą, tai mūsų atsakomybė yra užtikrinti, kad tas komitetas priimtų E, politinius sprendimus, e, darytų tokius pasirinkimus, nes negalima traktuoti visų agentūrų vienodai. O tai labai dažnai taip daroma, kai tarkim yra mažinamas finansavimas, tai nukerpama vienodai. Turėtumėm apie tai kalbėti biudžeto e, komitete ir ne tik tai mūsų komitete, turėtumėm tai išsakyti savo nuomonėse tam komitetui. Dabar žodį vėl suteiksiu ekspertams. Norėčiau jūsų paprašyti atsakyti į klausimus po porą minučių kiekvienam. Pane Sedlaček. Ačiū. Pradėsiu nuo klausimų susijusių su sustarimu dėl buveinės, dėl, taip pat dėl sutikimo Bilbao. Taip, iš tiesų mums pavyko suderinti pagrindinį tekstą sutarimo dėl buveinės ir atrodo, kad Ispanijos vyriausybė dabar jau yra pasirengusi pasirašyti, bet reikia tam laiko, kadangi daug vyriausybės ministerijų dalyvauja pasirašant tarptautinius sutarimus, e, jos visos turi pasirašyti ir e, tam gali prireikti bent mėnesio, kad Tad kas sunkiausia yra ne tai, kad susitarimas būtų pasirašytas, daug kas susijęs su saugumu, e, galimybė, tarkim, užtikrinti e, e, sveikatos apsaugą. At kitas klausimas yra, kaip įgyvendinti priemonės numatytas buveinės susitarime, nes tai yra baskų kraštas ir tai, tai reiškia, kad pasirašant susitarimą mes turėsime ir dėrėtis ir su baskų krašto valdžia, su regioninė valdžia, kad būtų galima kaip įmanoma labiau gyventinami dėjas priemonės. Dabar buveinės susitarime nekalbama apie pastatą dėl kitų priežasčių, bet aišku, krizė viena iš tų priežasčių. Vis dėlto agentūroje mums dabar pavyko e, pradėti rinkos e, tyrimą dėl pastato. Ir e, tai yra darbo tasa, atsižvelgiant į prašymą sumažinti biudžetą Ir e, mums pavyko e, e, pasiekti, kad nuoma būtų mažesnė ir kad vis dėlto sąlygos būtų geros darbo. Daug kas lankėtės Bilbao ir e, matėte, kokiom sąlygom dirbom agentūra, kadangi tas pastatas nebuvo e, numatytas kaip biurų pastatas, taigi mums pavyko ir sumažinti nuomą ir užtikrinti geresnės darbo sąlygas, e, o dėl, dėl paramos, na, tai aišku, vertintumėm visokią paramą, taip pat ir parlamentarų Na, nu, Ispanijoje žinome, kad e, valdžia ir Basko krašto e, valdžia vertina tai, kad mes e, įsikūrę esame Bilbao, nes mes bendradarbiavimo glaužiai su socialiniais partneriais taip pat ir tai yra viena iš mūsų užduočių. Uh, remti e, darbą e, saugumo ir sveikatos darbės rytyje ir galėčiau pasakyti, kad dabar Ispanijoje matome e, nemažai sunkumų įmonių ligmenyje, sunku užtikrinti aukšto um, lygio saugą ir sveikatos apsaugą darbę įmonėse dėl, dėl krizės ir aišku, mes bandome labai glaudžiai bendradarbiauti socialiniais partneriais, bandome juos remti kaip įmanoma labiau. Ir dar dėl Europos strategijos. Pirminkė, atsiprašau, jums reikėtų jau baigti savo pasisakymą. Dėkuoju jums, ponas Letman. Man adresuotų klausimų e, nebuvo, tad galiu kalbėti labai trumpai. Iš anksto dėkoju už jūsų paramą e, biudžeto e, numatymo procese. Tai labai svarbu ir padarysime viską, kad pateiktumėm jūs argumentus, kodėl mes manome, kad, kad svarbu prašyti tų išteklių, tų lėšų, kurių prašome. Ačiū. Ponas Menendas valdė. Ačiū už visas e, pastabas. Kalbėsiu trumpai. Iškėlėte klausimą dėl to, ar pas mus yra ekspertų skirtų e, parlamento. Na, e, man atrodo, kad mes tokių neturime. Depopas viena iš seniausių agentūrų ES, tačiau, kaip žinote, laikantis bendro požiūrio patvirtintų institucijų. Uh, greičiausiai ateityje bus pasiūlymų pakeisti fondo reglamentą ir, aišku, bus laikomas įprastinės teisėkuros procedūros. Trumpai atsakysiu dėl e, biudžeto mažinimo ir personalo. Taip, galbūt galima sutaupyti, siekti didesnio efektyvumo, tikrai stengiamės tai padaryti, tačiau e, mes esame gan nedidelė institucija ir e, jeigu reikia E, labai daug apkarpyti, tai reiškia, kad neišvengiamai bus mažinama veiklos apimtis. E, mūsų biudžetas 20 milijonų. Daug veiklos vykdome savo viduje, skaitant tyrimus. O, na, o kalbant apie išorinį biudžetą, 8 milijonai, tik tai viena iš trijų tarnybų uh, E, kurių veiklą užtikriname, turi aš 4 e, milijonus. Ir jos yra kitose na, valstybėse. Ir tai nedideli skaičiai yra. Ir aišku, jeigu reikia na, priimti e, tam tikrus sprendimus, tai turbūt įvairios institucijos turėtų su, suvokti, kad mažinant finansavimą agentūros tiks mažiau informacijos. Ačiū. Toliau Madlen Serb. Ačiū už visus užduotus klausimus. Ačiū labai už užimtumo komiteto palaikymą, nes aš minėjau, kad e, mums labai e, naudinga ekspertų e, parama ir jų dėka mes galime dirbti strategiškiau, mūsų struktūra geresnė atskiriuose valstybėse, mes gauname rekomendacijas dėl to kaip reikėtų ten dirbti. Norėčiau atsakyti klausimą dėl mūsų pastabą. Jūs lankėtės e, mūsų e, fonde, nuo to laiko nieko dėja neįvyko. E, praktiškai galėjom pasiekti geresnių rezultatų praeitų metų pabaigoje, tačiau Italijos vyriausybė netėse darbo dėl politinės situacijos ten. Uh, Ir e, praktiškai dabar esame startinėje e, pozicijoje. Rinkimai e, turės Mm, jau būti įvykę mm, vasario pabaigoje ir tada žinosime, su kuo tęsti diskusijas. Ir e, kai, e, kai, buvo, e, kai buvo jau sakyta, nepakanka turėti buveinę susitarimą. Mes turime susitarimą, jis buvo atnaujintas 12 metais, patvirtino parlamentas, pirmininkas, bet kalbant apie pastatą, pažangos čia daug nepadaryta yra ir norėčiau e, užtikrinti, kad kartu su e, auditorumais dirbame, jie du kartus e, lankėsi ataskaitoje, apibūdino situaciją, netrukus antra ataskaita bus paskelbta, mes siekiame už, užtikrinti veiklos testinumą, sudarėme sutartį dėl techninės priežiūros vieneriems metams ir E, mums reikia paramos iš, iš komisijos, iš išorinių ekspertų ir nagrinėjame galim, galimybę teisiškai užsitikrinti savo e, teisės ir apginti savo interesus. Na, aišku, galėčiau pasakyti, kad diplomatija turi ribas, dabar turime imtis uh, Um, teisinių uh, žingsnių ir žiūrėti, ar ten tęsti veiklą kažkur tai kitur. Na, kalbant apie jūsų paramą, tai uh, būtų uh, gerai, kad būtų diferencijuojamas požiūris agentūras. Europos Sąjungos um, institucijos turėtų to nepamiršti. Kuo mes pasiekėme, tai iš tikrųjų, kad e, vienai šaliai yra skiriama 2,5 darbuotojų ir, ir turbūt negalima rimtai galvoti, e, kad, kad mes galėsime pasiekti labai reikšmingų rezultatų ten. Ačiū už pristatymą, ačiū už tai, kad padedate ir užimtumo komitetui dirbti. E, buvo labai naudinga tai, jog jūs pas mus atvykote, tad dėkoju. Na, o dabar pereisime prie 20 darbo atvarkės e, punkto. E, tai e, direktyva dėl įmonių perimo pasiūlymo, pasiūlymo jos taikymas. Nuomonės referentė Jūta Štainbek yra pakeitimų pateikta, tai dabar suteiksiu žodį referentiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, įmonių perėmimai yra geras dalykas, nes padeda e, palaikyti ekonomikos augimą, leidžia įmonėms e, aktyviai dalyvauti rinkoje, reaguoti į rinkos aktualijas. Tačiau e, mes no, norime prisidėti prie to, priversti įmonės kad jos išlaikytų darbo vietas Europoje ir netgi kurtų naujas vietas. Todėl mano pranešimas koncentruojasi į darbuotojų situaciją, e, taip pat jų atstovybės. Ir e, aš čia kalbu apie tai, kad reikia stiprinti darbuotojų teises. Yra pateikti 21 e, pakeitimas, jos pateikia EPP ir ALDE frakcijos. E, atrodo, kad savo kolegoms iš konservatorių ir liberalų partijų e, galėčiau pasakyti, kad e, jie galbūt per, nueina per toli, kalbėdami apie darbuotojų teises ir apie profsąjungų teises, tačiau manau, kad mes galėsime siekti kompromiso ir galėsime priarti, priartinti savo pozicijas. Yra tam tikrų e, ginčytinų klausimų, tai yra pakeitimai 12 ir 16, kur kalbama apie darbuotojų atstovybės įmonėse, tačiau manau, kad mes čia turėtume įtraukti taip pat ir nepriklausomas profsąjungas E, nes tos darbuotojų atstovybės ar organizacijos, kurios atstovauja darbuotojus visoje Europoje, yra labai skirtingos. Taigi nepamirškime profsąjungų šeštame, aštuntame ir tryliktame paketimuose yra kalbama apie profsąjungų įtraukimą į įmonių perėmimo procesą. E, tai yra geras dalykas Kai kalbėjome apie kitus pranešimus ir iš visos patirties Europoje galima pasakyti, kad yra labai svarbu, kad prieš prasidant įmonių perėmimui jau, tą, da, jau, jau tame procese pradėtų aktyviai veikti profsąjungos. 15 pakeitime yra kalbama apie kaštus, kiek kainuoja ekspertai, kurie konsultuoja darbuotojus įmonių perėmimo atveju. Aš manau, kad profsąjungos savo negali to leisti samdyti tokius ekspertus iš nario mokesčio, todėl turėtume aiškiai suformuluoti, kad šiuos kaštus turėtų perimti įmonės. Aš šiuo metu dirbu ties kompromisiniais pasiūlymais. E, jie iki savaitės pabaigos pasieks šešėlinius pranešėjus, o kitą pirmadienį susitiksime e, su šešėliniais pranešėjais ir, kaip jau minėjau, tikiuosi, kad mes pasieksime gerų kompromisų ir manau, kad tada galėsime visi kartu patvirtinti šią nuomonę. Ačiū. Dėkoju. E, ponas Ori, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, aš kalbėsiu ne kaip koordinatorius, o kaip šešėlinis pranešėjas, todėl norėčiau su jumis pasikei, pasidalinti savo mintimis. Aišku, kai kalbama apie, apie, apie e, naujų teisės aktų įgyvendinimą, reikia e, prisiminti ir tai, e, tą mūsų patirtį. E, mes turime visi kartu, e, veikti visi kartu, visi iš vien, mes šiuo metu išgyvename krizę ir turime visi siekti pagyvinti ekonomiką, paskatinti ūkio augimą. Mums reikia siekti lankstumo ir saugumo tuo pačiu. Ir toks pranešimas, kuris nagrinėja šias problemas, e, taip pat turėtų prisidėti prie to, kad mes atrastume tokį tarsi e, aukso vidurį, e, pus, e, subalansuotą požiūrį, kaip galėtume padėti e, vyriau, e, įmonėms e, išsaugoti ir ginti tiek savo interesus, bet tuo pačiu nepamiršti ir darbuotojų interesų bei teisų ir, ir ginti darbuotojų interesus ir, ir teises. Kalbant apie šią nuomonę, kurią šiuo metu nagrinėjame, manau, čia e, kai kurie dalykai kartojasi, ši nuomonė dar nėra iki galo parengta, kai kurios e, punktus galbūt būtų galima performuluoti. E, man atrodo, čia apskritai yra pernelik daug teksto, pavyzdžiui, devintame punkte. Čia yra kalbama, kad negalima nieko daryti be socialinių partnerių sutikimo. Tai yra visiškai e, nerealūs reikalavimai. Nėra jokios e, priežasties įtraukti darbuotojų atstovus į šį procesą. E, finansavimas iš įmonių pusės Nežinau, ar čia galime suteikti darbuotojų atstovams teises blokuoti dėrybas, blokuoti sprendimus, nes tuomet būtų pasiekta visiškai priešingo rezultato. Jeigu profsąjunga, e, pavyzdžiui, labai e, aktyviai laikosi savo kažkokios pozicijos, nesitraukia iš tos pozicijos, ji aišku gali užkirsti kelią įmonės perėmimui E, bet tokiu būdu ji gali ir sužlugdyti įmonę, e, blokuodama tą perėmimą. Todėl aš norėčiau, kad mes parengtume e, labiau subalansuotą nuomonę. Ir tą patį galiu pasakyti ne tik apie 9, bet ir apie 13 punktą. 13 punktas nueina per toli. Jo formuluotė netitinka tikrovės. Čia reiktų pamastyti apie tai, kokias lėšas mes turime ir ka, kokie yra valstybių narių įgaliojimai. Bet aišku, aš taip pat džiaugsiuosi, jeigu, bus, e, jeigu galėčiau prisidėti e, dalyvaudamas keičiant formuluotės. Dėkuoju, ponas Benijo. Noriu padėkoti už norą siekti kompromiso, nes reikalas sudėtingas. Tikrai akivaizdu, kad nuomonės skiriasi nuomonės skiriasi būtent taip, kaip nurodė ponas Oriai krizės sąlygomis šiuo konkrečiu metu įmonių perėmimai dažniausiai vyksta bandant išgi, iš, iš, išgelbėti bendrovę kitaip negu palankiais ekonominiais laikais visiškai akivaizdu, kad turime leisti bendrovėms persitvarkyti, kai to reikia. Štai todėl manyčiau, kad komisija teisingai nusprendė penkerius metus naujų teisės aktų nesiūlyti, o leisti patiems socialiniams partneriams e, patiems apsispręsti. Turiu abejonių, bet teikdamas pakeitimus bandžiau elgtis konstruktyviai. Mane suglumino pasiūlymas, kad darbdaviai turėtų prisimti profsąjungų ir socialinių partnerių funkcijas, tai yra teikti rekomendacijas ir finansavimą. Aš manau, kad tai yra profsąjungos užduotis, o ne darbdavių užduotis. Jie turi savų išlaidų. Taip pat man nepatinka pasiūlymas, kad perimant bendrovę reikėtų gauti socialinių partnerių pritarimą. Pratesiu. Čia sakoma, kad reikia sustabdyti perimimą, jeigu pateikiamas bent vienas prieštaravimas arba bent vienas ginčas. Na, praktiškai taip šitie dalykai nevyksta. rezultatas gali būti toks, kad abiejų įmonių be, be, darbuotojai bus atleikti, atleisti, jeigu bus užblokuotas perėmimas. Aš diskusijų laukiu, tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti ir e, pranešėjo užuominas suteikė vilčių, kad taip ir bus. Ačiū. Vėl žodis pranešėjai. Ja, dėkoju, dėkoju kolegoms už jų pastabas. E, manau, kad kitą pirmadienį, kai susitiksime su šešėliniais pranešėjais, aptarsime pasiūlytus kompromisus, tačiau norėčiau pateikti jūsų pasvarstymui tokį faktą, kad darbuotojų e, um, atsto, atstovai bei profsąjungos taip pat yra suinteresuoti, kad įmonė veiktų, kad veiktų toliau, todėl jos suinteresuotos, kad būtų įmonė ir perimta, dėl to, kad būtent profsąjungos nenori, kad būtų e, prarastos darbo vietos. Jos kaip tik siekia, kad būtų prarasta kuo mažiau darbo vietų. Todėl yra labai m, mm, svarbu įtraukti darbuotojų atstovus į e, ekonominių sprendimų prieimimą. E, tik tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Vasario 20. Vasario 21 dieną tvirtinsime šį pranešimą mūsų komitete, o dabar grįžkime prie 17 e, darbo atvarkės punkto moterų judumas švietimo tikslais ir profesinis judumas Europos Sąjungoje. E, čia pranešėjas yra ponas Šogor, tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl šio, e, dėl šio pasiūlymo. Ir mes čia veikiame pagal 15 darbo tvarkos taisyklę. Žodis pranešėjai, prašau. Dankeschön, ich werde ungarisch reden. Dėkuoju, aš kalbėsiu vengriškai. A következő javaslatokat fogal, fogalmaztuk meg e, ebben a véleménytervezetben. Egy fokozni. Dėkuoju norėčiau pristatyti savo nuomonę. E, visų pirma, yra tikrai svarbu, kad mm, mes apsvarstytume e, moterų teises e, įvairiais socialiniais aspektais, turėtume užtikrinti lyčių lygybę ir E, kovoti su moterų diskriminacija. Taip pat valstybės narės turėtų prisidėti prie to, kad būtų griežčiau kovojama su priekyba žmonėmis. Taip pat būtų labai svarbu atsižvelgti į kultūrinį kontekstą ir į E, tradicijas e, tų kultūrų, iš kurių kilusios tos moteris, ypač kai kalbamos apie etninių mažumų e, grupės. Taip pat yra labai svarbu ginti moterų teises. Tai turėtų atsitikti taip pat ir tarptautinės politikos kontekstai ir atsispindėti vairiose tarptautinėse programuose. Toliau šeštas aspektas turi būti labai svarbu nustatyti horizontaliuosius prioritetus, mums čia reikia gerosios patirties ir priemonių ir reikia užtikrinti pasikeitimą gerąją patirtimi e, regioninių ir vietos lygmenių. E, Taip pat reikia inicijuoti regioninius ir vietos projektus, e, kad moteris būtų geriau įtrauktos į savanorišką ir labdaringą veiklą. Taip pat reikia e, paremti valstybės narės, paskatinti jas supaprastinti procedūras, kurias naudoja vietos ir regioninės administracijos ir valdžios struktūros e, ir kad taip pat būtų atsižvelgta į specifinius moterų poreikius, kai yra kalbama apie migrantės moteris. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie nevyriausybinių e, organizacijų nagrinėjančių moterų problemas e, vaidmenį. Taip pat reikia renkti integracijos programas e, ir sukurti Europos konsultavimo paslaugų tinklą, kad moteris būtų konsultuojamos ir geriau integru, integruojamos. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų suvokiami e, vietos papročiai ir socialinė aplinka e, tų moterų kilmės šalise Taip pat valstybės narės turėtų e, užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų pripažintos profesinės kvalifikacijos ir diplomai ir kad tai neužtruktų per nelik ilgai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėms Vilija Blinkevičiūtė. Ačiū, <clears throat> ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjų už parengtą nuomonę. Iš tikrųjų, su daugeliu aspektų, kuriuos jūs išdėstite nuomonėje, turėčiau sutikti, e, nes e, vertinant esamą situaciją, šita nuomonė yra iš tikrųjų labai svarbi, todėl kad ES viduje nuolat vyksta asmenų judėjimas, tame tarp ir moterų judėjimas ir dėja susidurėme dar su nemažai problemų. Norėčiau paliesti keletą aspektų ir manau, kad dirbant kartu su pranešėju ir su kitų e, grupių šešėliniais pranešėjais mes galėtumėm rasti tinkamą sprendimą. Tai pirma, manau, kad šioje nuomonėje šalia moterų švietimo, integracijos, užimtumo e, mes turime vis dėlto paliesti klausimą apie moterų sveikatą, ypatingai kiek tai susijęs su tam tikrų darbų, apie skurdą ir socialinę atskirtį, neretai, kurioje moteris neretai e, atsiduria E, gyvendamos, dirbdamos vienoje ar kitoje valstybėje nariai. E, taip pat turėtumėm išskirti tas problemas, su kuriuom susiduria pagyvenusios moteris ir jų padėtis ir apie vis dar egzistuojančius atlyginimų skirtumus, e, kuomet moteris ir vyrai už tą patį darbą gauna skirtingą atlyginimą bei apie e, galimybę moterims e, e, dalyvauti priimant tam tikrus sprendimus. Ir galvoju, gal mes galėtumėm padiskutuoti ir tai, ar nevertėtų sukonkretinti ir išskirti tam tikras moterų amžiaus grupės, nes jaunų ir vyresnių moterų amžiaus grupės E, dėl, dėl tam tikro amžiaus problemos gali skirtis jaunesnių ir e, vyresnių moterų ir jų padėtis yra skirtinga ir galimybės būna skirtingos. Taip pat dar sakyčiau, kad labiau reikėtų mūsų nuomonėje išryškinti labai svarbų aspektą, tai yra e, moterų integravimusi ir darbo rinkoje aspektą, tai yra dėl jų kvalifikacijų įgyjimo keitimo, gebėjimų ir įgūdžių, įgūdžių lavinimo, dėl mokymusi visą gyvenimą galimybės užtikrinimo ir kad moteris iš tikrųjų turėtų galimybę e, susirasti ir dirbti kokybiškus, kvalifikuotus, o ne bet kokius darbus, jog jos pačios galėtų užsidirbti, išlaikyti save, išlaikyti savo šeimą. Bet to manau, kad mes turėtumėm atkreipti tokį dėmesį dar ir dėl šeimos ir darbo suderinimo, tai yra labai e, svarbu dėl e, moterų tam tikro darbo laiko organizavimu, užimant tam tikras pareigas, dirbant tam tikrą darbą ir tai irgi labai svarbus aspektas dėl pilnos integracijos į darbo e, rinką. Na, tai būtų gal pagrindiniai aspektai, kuriuos norėčiau atkreipdėmėsi, bet aš manau, kad dirbant kartu mes rasim bendrus kompromisinius e, sprendimus ir papildymus dėl šitos nuomonės. Ačiū labai.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 bet tikiuosi, jog tai atsiras pasiūlymuose dėl pakeitimų. Žinoma, turėtumėm nepamiršti, kad e, pranešimą rengia ne tik tai vyrai, bet ir moteris ir jos pasirūpins tom. Norėčiau paminėti, jog uh, šitas dokumentas buvo pasirinktas išbandyti e, e, skaitmeninio parašo e, priemoniai ir bus e, galimybė nariams tai pasinaudoti. Ir dabar kokie terminai yra numatyti pakeitimų, kompromisinių pakeitimų svarstymas kovo 20, tvirtinimas komitete 21 e, kovo, e, tvirtinimas moterų komitete balandį bus ir birželį plenarinėje sesijoje. Dabar galime pereiti prie 18 darbo atverkės punktą. Tai yra fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas. E, aš esu pranešėja ir šiandien mes turėtume aptarti pakeitimus. Iš pradžių suteiksiu žodį pačiai savo. Visų pirma, norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti atskirų frakcijų pranešėjams E, neseniai vyko trumpas mūsų susitikimas, mes tiesiog aptarėme, kuria kryptimi mums reiktų e, eiti. E, aš pati apsiribojau 82 straipsnių ir manau, kad čia reiktų koncentruotis į vidaus reikalų komiteto darbą. Buvo pateikta virš 120 pakeitimų, juose atsispindi atskiros temos, jas visas norėčiau trumpai pristatyti. Viena tema yra juodas, juodieji sąrašai, juodieji sąrašai, kuriuos e, rengia e, darbuotojai dirbantis profsąjungose. E, Dėl šios temos buvo pateikta e, keletas pakeitimų ir mes bandysime rasti kompromisą šią temą. Toliau kitas temų blokas yra e, savanoriško leidimo E, temą. E, tai yra susiję su e, komisijos pasiūlymo septintuoju straipsniu. Toliau trečias didžiulis pakeitimų blokas yra susiję su duomenų apsaugos pareigūno darbu ir kiek galima taikyti kažkokių tai sankcijų tam domenų apsaugos pareigūnui, kaip, kaip turėtų atrodyti jo darbas. Toliau kit, Kitas svarbi e, tema yra, e, kaip turėtų būti skiriamas, e, kokiam darbui būtų e, skiriam, turėtų būti skiriamas duomenų priežiūros pareigūnas. Tai yra, kokius duomenys jis turėtų tvarkyti ir kiek darbuotojų jis turėtų turėti. Toliau kita svarbi tema e, yra susijusi su vidiniu duomenų perdavimu. E, tai susiję su 124 konstatuojamąją dalimi ir 82 straipsniu. Čia buvo pateikta daug pakeitimų. Manau, kad mes parengsime kompromisinį pakeitimą šią temą. Taip pat daug pakeitimų pateikta dėl deleguotojų teisės aktų. E, čia taip pat yra labai skirtingi pasiūlymai. Kitą savaitę vyks šeš, susitikimas su šešėliniais pranešiais, bei Strasbūro savaitę dar turėsime laiko padiskutuoti, taigi turėsime aptarti šį klausimą. Buvo ir pakeitimų kitomis įvairiomis temomis, dabar trūksta laiko, tai dėl to čia nesileisiu į detalės, galbūt tiesiog šešėliniai pranešiai norėtų pakomentuoti jiems aktualias temas. Taigi, tiek kol kas iš mano pusės. Ir iš karto E, suteiksiu žodį kolegiai Regner iš socialistų frakcijų. E, Koju ponė pirmininkė ir ponė pranešėja. Ši tema yra labai svarbi. Domenų apsauga yra tema, kuri susijusi su mumis visais ir aš tikiuosi, kad visiems parlamento nariams aktuali bus šita diskusija. Aišku, šiandien trūksta laiko ir ta diskusija bus labai trumpa. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjams. E, pranešėjais man iš tiesų teikia džiaugsmą darbą su Jumis. Pakeitimai e, visi yra labai įdomus E, yra e, kai kurie jų verti dėmesio. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris temas. E, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, duomenų apsaugos pareigūnas. Tai yra esminis pareigūnas, į kurį galėtų kreiptis darbuotojai dėl su duomenimis susijusiomis problemomis. Tai e, todėl tie darbuotojai turėtų galėti tiesiogiai kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ir todėl negali būti kuriamos e, dvi klasės įmonių. E, viena klasė būtų įmonių, kurio, kurio, kuriuose dirba tas duomenų apsaugos pareigūnas, o kitos, kuriuose tokio nėra ir todėl labai svarbu, kad e, renkant domenų apsaugos pareigūną dalyvautų taip pat ir darbuotojų atstovai ir kad e, būtų e, taip pat aptartos ir jo atleidimo galimybės ir sąlygos, kad jis būtų apsaugotas. Toliau kita svarbi tema yra tie juodėjai sąrašai pastaruoju metu šiame kontekste atsiranda vis daugiau patirties, atsiranda vis daugiau tų juodųjų šarašų, e, kad e, įmonės sudaro tokių nemilimų, nemėgstamų darbuotojų sąrašus ir pasikeičia jais tarpusavyje. Iš tiesų, e, ne, negalima toleruoti tokios situacijos, reiks užkirsti kelią tokių juodųjų sąrašų sudarimui. Toliau kita svarbi tema yra vieno langelio principas. E, nenorėčiau dabar išvardinti kažkokių. E, e, kažkokių spe, e, tautų atstovų, bet tarkim Austrija dirba Google įmonėje ir ji tada turėtų kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną savo kilmės valstybėje. Iš tiesų tas vieno langelio principas gali sudaryti daug sunkumų, iš tiesų e, turėtų e, būti sudarytos sąlygos darbuotojams, jeigu įmonių grupė veikia jo kilmės šalyje, kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną savo šalyje. Tokiu būdu būtų galima pasinaudoti duomenų apsaugos teisėmis. E, jeigu mes pažiūrėsime į direktyvą dėl komandiruotųjų asmenų ir jos įgyvendinimą, pamatysime, kad e, kalbant e, apie geografinius atstumus ir apie teisinių e, priemonių skirtumus yra labai sudėtinga įgyvendinti tą direktyvą, taigi bus sudėtinga įgyvendinti ir e, šį teisės aktą dėl domenų apsaugos. Uh, Ačiū pirmininkė. Aišku, turėčiau padėkoti teikusiems pakeitimus. Uh, O e, iš esmės norėčiau iš pat pradžio pasakyti, kai užimtumo komitete nagrinėjame duomenų apsaugą reikėtų remtis reglamento 82 straipsnių, nes aišku, diskusijose gali kilti diskusijų diskusijose gali būti keliami ir minimi kiti e, straipsniai, tačiau turėtumėm būtent tuo apsiriboti. Esu tikras, kad reikėtų kalbėti apie minimalių standartų nustatymą. Uh, Kalbant apie domino apsaugą Europos e, Sąjungoje, e, nes e, tuomet nacionalinės reguliavimo institucijos galės jau numatyti tam tikras išimtis. Ir čia norėčiau paminėti 82 pakeitimą pateiktą Žanu Lamer, nes ten, mano supratimu, pateiktas tinkamas aprašymas tikslų, kalbant apie tikslų pasiekimą Norėčiau pažymėti, kad ne vienas pakeitimas yra praktiškai uh, tapatus, tai būtų 83, 84, 85. Mm, tai rodo, jo galima pasiekti bendro sutarimo vis dėlto. Uh, tuose pakeitimuose net ta pati klaida yra. E, kartojami žodžiai kolektyvinė sutartis. Esu tikras, kad čia tiesiog e, spausdinimo klaida yra. Kalbant apie 88 reglamento straipsnį, pastebėjau, kad ne viename pakeitime yra paminėti juodieji darbuotojų sąrašai. Apie tai e, jau kalbėta ataskaitoje apie sveikatą ir saugą ir iš tiesų tema jautri. Ir e, kai kuriuose pakeitimuose e, kalbama apie teisinės sankcijas sąjungos nacionalinių vietos lygmenių. Ir e, dabar nėra sąjungos akto, kurie reglamentuotų veiklą susijusią su darbuotojų daisiais sąrašais. Tad reikėtų pagalvoti, ką reikėtų daryti su teisiniais reikalavimais nacionaliniu lygmeniu.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 ir šimtasis taip pat panašus yra, kad e, domenų apsaugą nereikėtų naudotis kaip diskriminacijos priemonė, to neturėtų daryti e, darbdaviai. E, ir iš tiesų tai, kad duomenys bus tvarkomi, reikia, apie tai reikia pranešti subjektui. Na, apie 85 pakeitimą būtų galima diskutuoti. Ten yra pasakyta, kad darbdavys neturėtų rinkti asmens duomenų susijusių su darbuotojo seksualiniu gyvenimu. Uh, Mm, politiniais, religiniais e, e, įsitikinimais, e, taip pat, kai kalba eina apie baustumą, darbuotojas. Sakyti, kad darbuotojas negali prašyti pateikti duomenų apie baustumą kandidato užimti tam, tam tikrą postą, aš manyčiau, kad prieš sudarant sutartį reikėtų gauti tokią informaciją. Toliau dėl darbuotojo darbo kokybės stebėjimo, jeigu tai numatysime, mm, e, tokią nuostatą numatysime savo įmonėms, tai mūsų ekonomikai bus mm, didelis trūkimas. Negaliu pritarti 118 pakeitimui, negaliu pritarti e, tam, kad kalbant apie duomenų apsaugą, nacionaliniai teisės aktai turi e, skirtis, turėtumėm siekti minimalių standartų, neturėtumėm siekti, kad e, būtų labai griežti visai Europai taikomi teisės aktai. E, na, nepaisant viso to, ką pasakiau, manau, kad tai, kas siūloma, yra, yra geras pagrindas diskusijoms ir tikiu, kad bus pasiektas geras kompromisas. Ačiū. Čia mums reikia rasti tokią formuluotę, kuri tiktų ir apriektų visus pakeitimus. Darbuotojų juodasis sąrašas - tai rimta problema. Ir reikia galvoti apie reglamentą, ar tikrai reglamente aiškiai šita problema apibrėžiama. bet nebūtina ant kiekvieno kampo reglamente tai minėti, užtenka vienoje vietoje tą principą išdėstyti. Toliau kitos problemos - įmonės dydis, duomenų apsauga ir jurisdikcija. Aš turiu kelis pasiūlymus dėl geografinės jurisdikcijos. Manau, kad susitarsime, rasime kompromisą. vyksta diskusija ir apie tai, koks duomenų rinkimo tikslas. Kiek duomenų reikėtų surinkti, kad galima būtų įvykdyti teisinius reikalavimus. Pavyzdžiui, duomenų rinkimas e, trečios, trečiųjų šalių vykdomas socialiniais tikslais, socialinio draudimo tikslais. Turi būti pagrindimas, kodėl darbdavys kodėl darbdaviui reikia tam tikrų duomenų, pavyzdžiui, jei darbuotojas susirga, apie motinystės atostogas ir panašiai. Dar vienas klausimas apie teistumo registrą. Jeigu darbdavys negali reikalauti tos informacijos, tai kaip tai suderinti su problema susijusia su lytiniais nusikaltimais prieš vaikus, vaikų por, kova su vaikų pornografija reikia šitas politikos rytis suderinti. Aišku, reikia aiškiai nurodyti, kodėl tokių duomenų prašoma. Nebūtinai kiekvienam teistam žmogui turi būti atsakytas darbas priklauso nuo teistumo pobūdžio. Ir kokių straipsnių mes norime, ar kad jie plačiai apimtų, ar siaurai. Konstatuojamoje dalyje kai, kurio, kai kurie punktai labai aiškiai susiję su užimtumu, su darbo vietomis. E, bet e, mes pateikėme ir reikalingų pakeitimų kartu su lyda frakcija komitetu. Su lybe komitetu, su mm, komitetu. Mes bandėme pateikti pakeitimus tose vietose, kur manėme, kad jie aktualūs. Gut, dann um, erst einmal. Gerai, tai tuomet norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Manau, kad mes pabandysime palyginti įvairias formuluotės, mes e, pabandysime rasti kompromisinius pakeitimus ir aišku, mums nereikia, mes nenorime atskirų teisės aktų, atskiros domino apsaugos teisės ES teisėje, tačiau aišku, mes turime laikytis kažkokių minimalių standartų, bet manau, kad jie nėra ginčytini. Dar turėsime laiko aptarti šį pranešimą. E, vasario 20 čia komitete aptarsime kompromisinius pakeitimus, o vasario 21 balsuosime. Dabar galime keliauti prie paskutinio darbo tvarkės punkto, tai yra 20 darbo tvarkės punktas, e, kuris yra perkeltas, nukeltas į kitą mūsų posėdį. O 21 e, darbo tvarkės punktas bus taip pat e, perkeltas į kitą mūsų posėdį, nes nėra nei pranešėjo pono Bulon, nei šešėlinių pranešėjų. Tai reiškia, kad kitą kartą, e, kitame mūsų posėdėje mes nagrinėsime tiek pakeitimus, tiek kompromisinius pakeitimus dėl šio pranešimo. Dėkoju, linkiu visiems gražaus vakaro, posėdis baigtas.